minutes. Okay. <laughs> Dear colleagues, we can uh, start. Mėly kolegos, galime pradėti. Pirmasis punktas darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu neprieštaraujate, tai darbo atvarkę patvirtinsime be pakeitimų. Antrasis punktas. Turiu Jums pranešti, kad NV ketvirtadienio susitikimas birželio antrą dieną yra atšauktas. Kitas dalykas Envi misijos pranešimas yra kartu su komiteto dokumentu apie ankstesnius posėdžius ir dabar jisai jau yra paviešintas. Šiandieną vertimai yra 22 kalbas ir taip pat mūsų dokumentai yra prieinami e-meeting programos pagalba. Trečioji, trečioji dalis - posėdžių protokolų tvirtinimas. Protokolų 16 vasaro 23 ir 16 kovo 21-22. Jau nieks neprieštarauja, šios protokolus patvirtinsime. Dabar periname prie kito mūsų darbo atvarkės punkto. Čia salė lankosi komisijos pirmininko pavaduotojas Marušas Ševčiovičius. Šiandieną su akeisimės nuomonėmis, su komisijos vice pirmininku, vykstant taip vadinamam struktūriniam dialogui tarp NV komiteto ir komisijos. Ir mes norime sužinoti, kaip yra įgyvendinama 16 metų darbo programa bei kokie yra jūsų prioritetai tolesniam laikotarpiai. Noriu pabrėžti, kad pagal susitarimą šis apsikeitimas nuomonėmis skirtas tam, kad sužinotume, kaip yra įgyvendinama 20-ųjų klimato pagrindų e, strategija, įtraukiant žemės ūkio, transporto ir kitus klausimus. Komitetas įsipareigojęs atidžiai stebėti, kaip yra įgyvendinama strategija ir mes e, taip pat e, stengiamės nenutolti nuo Paryžiaus įsipareigojimų. Taigi dėkuoju komisijos vicepirmininkui ir prašau žodis jums. Ačiū pirmininkė, Levija, gerbiami kolegos, ponios ir ponai. Jūs visiškai teisus, mes kai praeitą kartą keitėmės paskutinę informaciją, tai buvo prieš metus ir tuomet mes patvirtinome energetikos strategiją metai tarsi būtų ir neilgas laikotarpis, ypač jeigu mes kalbame apie politikos kūrimą, tačiau visi pritartumėte, kad po energetikos sąjungos projekto e, pasiūlymų pateikimo mes jau pasistumėme gerokai į priekį. Dabar pradėjome strategijos įgyvendinimą. Kartu labai Mm, intensyviai dirbome, kad e, sėkmingai susiklostytų Paryžiaus susitikimas ir jūs taip pat įsitraukite į mano pastangą sudaryti energetikos sąjungą. Ir mūsų pastangos informuoti piliečius buvo labai reikšmingos, nes energetikos sąjunga yra bendras projektas visiems Europos piliečiams ir todėl norint sėkmės mes turime mobilizuoti piliečius. Tam tikslui mes turėjome pristatyti šį projektą valstybėse narėse, vykdyti informacijos kampaniją ir turėjome įrodyti, kad perimas prie mažesnės priklausomybės nuo iškastinio kūro yra svarbus. Ir turbūt jūs pritarsite, kad visi šitie susitikimai įrodė, kiek visoje Europos Sąjungoje. Mes matome entuzijazmo tiek iš teisėkuros institucijų, tiek piliečių, tiek suinteresuotų subjektų. Taigi klausimas buvo ne tiek energetikos sąjunga, o tiesiog kiek toli šitas projektas gali mus nuvesti. Sakyčiau, kad pradžia yra nebloga ir yra visuomenės pakankamas įsitraukimas į šį projektą. Kitas dalykas, tai yra, nu, praeito susitikimo, kas įvyko, tai yra tas dalykas, kurį minėjo komiteto pirmininkas, tai yra Paryžiaus susitikimas ir istorinis susitarimas. Labai džiaugiuosi, kad man teko ES vardu pasirašyti šį susitarimą prieš keturias savaitės New York'e. Ir visi tie, kurie dalyvavo, tai galiu pasakyti, kad e, toks svarbus susitarimas, kurį pasirašė tiek daug šalių per vieną dieną, įrodo, jog mums pavyko pasiekti tokios globalios mobilizacijos. Mums, europiečiams, yra labai svarbu tokie dalykai. Šiame susitarime yra aiškiai kryptis, aiškus tikslai, kur mes einame ir kur turėtume kreipti mūsų globalius klimato veiksmus. Noriu Jums pabrėžti, kad šiuo projektu mes siekiame mobilizuoti visuomenę ir dabar galėt, norėčiau Jums įrodyti, kaip mes arba Europa galėtume judėti link tos tvaresnės ateities. Trys dalykai, ką aš vadinu tvarumu. Tai yra trikampis, trys dalykai. Pirmasis - reikalinga gera politika. Toliau tvarus finansavimas. Ir trečia - aukštos technologijos. Taigi, trumpai dabar norėčiau labiau išplėsti šios tris elementus. Pirmiausia, politika. Mes perkeliame ES energetikos sąjungos strategijos tikslus kartu su kitais teisės aktais. Žinau, kad jūs keitėtės nuomenėmis su mano kolega Skanete, kuris pristatė jums nemažai detalių, todėl čia aš kalbėsiu trumpai. Svarbu pabrėžti yra tai, kad mes turime susitarti dėl mm, ES emisijų sumažinimo, dėl kurių mes susitarėme Paryžyje. Ir kaip e, jūs suprantate, tam reikės mūsų pastangų ir Europos komisija gali e, teikti savo pagalbą. Manau, kad šioje stadijoje mes e, palaikome kontaktus su ekspertais, su valstybėmis narėmis, mes bandome paaiškinti mūsų požiūrį, kokių ryštingų tikslų esame užsibrėžę ir vertiname ir bandome e, paskatinti valstybė narių pastangas. Transporto sektorija, žinome, galėtume e, dar daugiau nuveikti, siekdami pagerinti oro kokybę, pramonės sąlygas. E, ir e, įgyvendinami pokyčius pereimą nuo priklausomybės nuo iškastinio kūro prie e, modernesnių kūro sistemų. Toliau komunikacijos, e, komunikatas apie šitas mūsų veiklas bus parengtas iki vasaros. Toliau statybų sektorius, kitas labai svarbus reikšmingas sektorius pagal statinių direktyvą ir kitus teisės aktus mes turėtume pakeisti mūsų mąstymą ir veiksmus. Turėtume pereiti nuo e, tradicinių e, prie išmanių statinių, kurie gamina energiją, daugiau pagamina nei suvartoja. Ir net galbūt pajėgia pakrauti, pavyzdžiui, elektromobilius. Pabandykime savo pastatus statyti taip, kad jie būtų susijęs su mūsų politika, kad jie atspindėtų tos tikslus, vadinamuosius, kad jie būtų susijęs su didžiuoju duomenų sritimi ir kad mums pavyktų sukurti sinergiją visoje mūsų infrastruktūroje. Be abejo, atsinaujantis energijos ištekliai čia vaidina didžiulį vaidmenį. Elektros rinka labai skiriasi nuo tos elektros rinkos dabartinė, nuo tos, kuri buvo prieš penkis metus. Energija, kuri gaminama iš atsinaujančių energijos šaltinių, turėtų išaukti nuo 25 procentų dabar iki 50 procentų ateityje. Taigi ta naujoji e, elektros energijos rinka bus jums pristatyta dar iki metų pabaigos. E, atsinaujančių energijos išteklių direktyva yra susijusi su naujais pus, valdysenos siūlymais. E, ir tie tikslai, apie kuriuos mes kalbėjome, turi būti pasiekti iki 2030 metų. Finansavimas yra kitas svarbus tikslas, nes užsibriežti tikslus yra labai svarbu, tačiau to nepakanka. E, to kito trikampio svarbus kampas finansavimas taip pat yra labai svarbus, o būtent reikia išsiaiškinti, kaip užtikrinti tvarias investicijas ir tvarų finansavimą. Kaip visi žinote, investicijų lygiai dar kol kas nepasiekė prieš krizinio uh, lygio. Me, mums reikia investicijų nuo 500-600 milijardų eurų 2015-2030 turi būti investuota vien į elektros energijos sektorių. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus iššūkis, su, su kuriuo susidurime daugelis sričių. E, Investicijų planas ir Europos struktūrinio fondo investicijos yra svarbiausios priemonės, kad būtų galima pereiti prie mažanglės ekonomikos. Ir mes jau galime pamatyti pirmosius rezultatus. Europos strateginių investicijų planas, pavyzdžiui, pradėjo e, finansuoti e, perėjimą prie daug žalesnės ekonomikos, užtikrinti žalesnės investicijas. 64 e, projektai sulaukė paramos, tai sudaro daugiau negu 100 milijonų eurų visoje Europos Sąjungoje. E, kitaip tariant, daugiau negu pusė projektų, kurie buvo patvirtinti, e, yra susijęs su atsinaudinančios energijos šaltinių naudojimu. E, norėčiau pabrėžti, kad mes nemanome, kad šie visi darbai turi būti tik vien ES lygmens. Mes pripažįstame ir tai vis dažniau, kad miestai gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Mes manome, kad būtina yra sukurti vien, ir taikyti vieno langelio principą visiems, visoms miesto erdvėms, kad galima būtų e, gyvendinti e, pakt, vadinamai paktą po Amsterdamo. Būtų, bus daug lengviau miestams prieiti prie investicijų, kad būtų ir tas išmanes investicijas bus lengviau gauti ir įgyvendinti. Vietos auto struktūros vaidina svarbu vaidmenį, svarbu, kad jos aktyviai dalyvautų, kuriant tvarias bendruomenės visoje Europoje. E, Nekartą keliaudamas pausienį turėjau progą diskutuoti apie išmanių miestų darbo atvarkę. Svarbu, kad miestai įsitrauktų į tą mažanglės visuomenės kūrimą. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas globalių lygmenių. 7000 e, merų yra prisijungę prie merų pakto ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas, kuris apima ko ne visus žemynus. Norėčiau paminėti vieną atvejį. Afrikoje aš lankiausi ne taip seniai ir e, kalbėjau apie COP21 iki tos konferencijos mes kalbėjome apie tai, kad ten reikėtų statyti e, tam tikrus statinius, kurie atitiktų energetinius reikalavimus. E, tai reiškia, kad mes iš tikrųjų bendradarbiaujame su Afrikos partneriais, padedame jiems kurti išmanius miestus, kad būtų galima su jais bendradarbiauti, turint bendrą platformą, perdodant žinias ir perdodant kompetencijas e, ir jiems tuo pat metu gaunant reikiamą finansavimą. Europos Sąjunga Ir komisaras Nimica aktyviai dalyvauja Afrikos e, atsinaujintinių energijos išteklių iniciatyvos įgyvendinime. Tai reiškia, kad mes ir toliau turime ketinimų glaudžiai bendradarbiauti su Afrikos partneriais. Ir dabar trečias ir paskutinis e, elementas, kalbant apie tą tvarų trikampį, tai yra e, technologijos, mokslo tyrimai ir inovacijos. Ponios ir ponai, manau, visi sutarėm dėl to, kad dabar vyksta dar viena pramonės revoliucija. Jau matome konkrečių viso to rezultatų. Kai e, lankiausi regionuose ir miestuose, e, jau mačiau aš pats aukimis tos rezultatus. Manau, kad ir jūs taip pat juos matėte. Esu įsitikinęs, kad europiečiai e, e mato, kokie to rezultatai ir norėtų, kad visas tas paketas būtų sėkmingai gyvendinamas. Būtent dėl to mes ir siūlome integruotą mokslo tyrimų, inovacijų ir konkurencijos strategiją, kuri padės sustiprinti e, energetikos sektorių transportą ir pramonės ir skaitmeninės inovacijas. E, visa tai yra labai svarbu skatinant ES konkurencingumą ir skatinant e, e didesnį ES pramonės e, vaidmenį. E, Mes manome, kad yra būtina gerinti bendradarbiavimą, kuriant švarę energiją, e, kuriant švarias jėgainės. Dėl to bus nepasitelkti inovacijų iniciatyvas. E, e, Europos komisijoje. Europos komisija rengia sustikimą šią temą už ke, po keletų savaičių. Galima būtų dar paminėti daugą. Labai svarbus yra elgesio pasikeitimas. E, pasitelkiant energetikos efektyvumo technologijas galima staupyti daug energijos. Piliečiai turi žinoti apie jas, daugelis žino. Taigi būtina pereiti prie mažanglės visuomenės kūrimo. Tam e, būtina kurti e, energijos sąjungą. E, be abejo, statyti išmanius statinius yra viena, tačiau būtina įsitikinti, kad visi ES piliečiai e, gali mokėti už tas paslaugas, kad jiems tai yra finansiškai pakeliama. E, energijos, e, elektros energijos valdysena yra taip pat vienas svarbus klausimas. Tas valdysenos mechanizmas bus vienas iš svarbiausių, kurį reikės įgyvendinti šioje srityje. Teiksime teisėkuros siūlymų susijusių su energijos sąjunga, su valdysena tos sąjungos ir nacionaliniai parlamentai čia vaidins esminį vaidmenį. Vienas dalykas, kuris buvo. Sa, uh, kuris, kuris um, bus vienas iš svarbiausių, tai bus visų teisė, teisėkuros procesų dalyvių vaidmuo. E, mes nuolatos pabrėšime tai, kas jau yra pasiekta kitų e, dokumentų dėka. Sieksime, kad nebūtų dėl mūsų sprendimų patėjusios administracinės naštos klimato ir energetikos tikslai, tikiuosi, ir planai egzistuojantis, ko gero, bus labai naudingos priemonės tam, kad būtų galima sklandžiau gyveninti energijos strategiją. Jums leidus, norėčiau čia ir baigti savo įžanginį žodį, nes noriu išklausyti, ką jūs norėtumėte pasakyti apie neseniai įvykusius pasikeitimus, įvykius. Turėsime progą pasikeisti nuomonėmis ir sužinoti, ką jūs manote apie tai, ką aš čia jums pristačiau. Aš norėčiau, kad tas dialogas tęstusi su Europos parlamentu ir tikiuosi, kad turėsime netrukus progų vėl susitikti ir pasikeisti nuomonėmis, kaip pristatysiu Energijos sąjungos antrąją fazę. Tai yra numatyta šių metų gruodžio mėnesį. Tai bus puikia proga, kai vėl galėsime pasikeisti nuomonėmis dėl šios svarbaus projekto. Tai štai, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento kolegos, dėkoju Jums uždėmesį. Labai ačiū e, komisijos pirmininko pavaduotojų. Dabar galime pradėti pirmą diskusijų etapą. Iš karto norėčiau suteikti žodį EPP frakcijos vardu. Peter Lyze, prašom. Ačiū pirmininkė, Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojų. Mes turime Paryžiaus sustarimą, jūs jį paminėjote. Ir iš tikrųjų tai yra vienas iš svarbiausių instrumentų susijusių su priekyba apivartiniais taršos leidimais. Tačiau mes turime pagalvoti ir apie kitus instrumentus, pavyzdžiui, e, pastangų pasidalymo sustarimą tam, kad galėtumėm pasiekti e, savo tikslus. EPP frakcija gana skeptiškai E, vertina e, Paryžiaus susitarimo e, tinkamumą stambioms pramonės sritims. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti ir apie tai, ką daryti su tais nemokamais sertifikatais, kovojant su įmonių persikelimu į kitas trečiasias šalis. Uh, Mes savo dokumente esame pateikę konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip galėtumėm išlaikyti ambicijų lygį. Visų pirma, aviacija. Kaip aš E, plieno sektoriaus darbuotojai galėčiau paaiškinti, kad jis iki 2030 metų turėtų emisiją sumažinti 43 procentais, tuo tarpu aviacijos sektorija numatytas mažinimas tik 10 procentų. Reikėtų e, geresnės e, pusiausviros pačioje Europos Sąjungoje. Ir paminėsiu dar vieną dalyką. E, savo dokumente apie energetikos sąjungą jūs e, taip pat tą dalyką minėjote, bet šiandien apie tai nepasisakėte. Dėl energetinio efektyvumo. Jūs savo dokumente teigiate, kad visų pirma prioritetas turėtų būti teikiamas energetiniam efektyvumui, kuriant energetikos sąjungą. Aš prisidėjau prie um, vieno iš pranešimų šioje srityje rengimo. Norėčiau, kad jūs į tai atsižvelgtumėte. Uh, Energetikos efektyvumo direktyva kol kas galioja tik iki 2020 metų. Dabar apie tai jau diskutuojama. E, siekiama tą direktyvą pratesti iki 2030 metų. Bet kodėl čia nebūtų galima pasielgti čia, kaip ir kitose sritise, kur kovama su klimato kaita? Gal ta direktyva galėtų galioti ir po 2030 metų? Pavyzdžiui, e, tos direktyvos septintas straipsnis galėtų. Uh, E, galioti ir po 30 metų, tam, kad investuotojai žinotų, kad energetikos efektyvumas yra labai svarbus prioritetas. Toliau 27 procentų tikslas. E, Europos parlamente laikomasi skirtingų nuomonių e, dėl šio tikslo dydžio. Ar jis tikrai uh, yra tinkamas siekiant didesnio energetinio efektyvumo. Ar dėl šio tikslo e, nebus atbaidyti investuotojai? Ar šis tikslas nėra nepagristai už, e, padidintas? Tai aš manyčiau, kad reikėtų atlikti poveikio vertinimą ir e, išanalizuoti, ar tikrai 27 procentų tikslas yra tinkamas. Matija Grotė, SND frakcijos vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti už tai, kad jūs papasakojate, paaiškinote komisijos vykdomą politiką to trikampio pagrindu. Sakėte, kad reikia ir atitinkamos politikos ir technologijų. Dabar daug kalbama apie energetikos politiką, neseniai komisija paskelbė komunikatą, kur kalba apie mini sunkvežimius. Prabėgo 30 metų po Černobilio katastrofos, prieš keletą metų yra įvykusi ir Fukushimos tragedija. Ir e, tikrai kyla bejonių, ar e, brandolinė energija gali išspręsti visas politikas, tuo labiau, kad už energetinį junginį yra atsakingos ES valstybės narės. Taigi galbūt komisija turėtų atsakingiau teikti savo pasiūlymus, nes jie sukelia tikrai daug diskusijų. Norėčiau pasakyti, kad reikia ir standartų e, elektros elektromobilių srityje. Kol kas um, vartotojams dar kila daug neiškumų dėl elektromobilių. Jiems uh, sunku tokius automobilius išlaikyti. Bet aš manau, kad reikia sukurti standartus e, vieningus standartus tam, kad e, ši infrastruktūra galėtų būti vystoma. Toliau. Paminėsiu ir Ivo Belet pranešimą apie priekybos apivartiniais taršos leidimais sistemas. E, Peter Lyze jau sakė, kad mums labai svarbu, jog savo indėlį neštų ir aviacijos sektorių. Iš tikrųjų labai sunku uh, um, paaiškinti rinkėjams, kodėl, uh, um, pavyzdžiui, šių uh, Paryžiaus sustarimo tikslų turi siekti chemijos pramonė ir kiti sektoriai, bet ne visi sektoriai yra įtraukti į šią sistemą. Kodėl taip atsitiko? Nenorėčiau trukdyti tų, kas dabar kalbasi salėje telefonu, sako kalbėtas. Aš norėčiau, kad komisija darytų šiokį tokį spaudimą tam, kad būtų galima susitarti ir tarptautinį lygmenį. Toliau pastangų pasidalymo sustarimas čia irgi reikia protingo uh, sprendimo tam, kad tas sprendimas pasiteisintų. Uh, tas sustarimas reikalingas tam, kad mes galėtumėm laikytis tų pažadų, kuriuos davėme Paryžyje. Labai ačiū. Panas Garbrandi, LD frakcijos vardu, prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisarui Šefčiovič už pasisakymą. Galėčiau tikrai pateikti jums milijonus klausimų, jūsų kompetencijų portfelis tikrai didžiulis. Ir taip pat e, per ateinančius mėnesius e, jums teks spręsti nemažai svarbių klausimų. Aš pasistengsiu e, kalbėti kiek įmanoma glaušiau. Paryžio buvo pasiektas tikrai sėkmingas susitarimas kovos su klimato kaitos rytyje. Tačiau pasiekus tą susitarimą nemažai valstybių narių tarsi bandė apeiti tuos įsipareigojimus, kuriuos mes patys prisimėme. Valstybių narių grupės siuntė laiškus komisijai ir kitiems. Ir e, tose laiškose nurodė, kad jų teritorijose uh, yra tiek daug miškų, kad e, šios šalis jau nebeturėtų imtis kitų priemonių, kovodama su klimas, klimato kaita. Aš nemanau, kad į pastangų pasidalėjimo sustarimą reikėtų traukti miškininkystės sektorių. E, žemės ūkio sektorija kyla nemažų problemų, šis sektorius turi aukti, nes jis labai svarbus ekonominė prasme. Ir tiesą sakant, Pastebiu, kad valstybės narės e, tarsi išmeta daugiau e, taršalų į aplinką, negu kad mažiau. Ir dėl to labai svarbu, kad ES imtųsi konkretesnių veiksmų, siekdama sumažinti e, anglės išmetimus. Aišku, yra numatyti tikslai 20 metams, yra tarybos išvados dėl 2030 metų tikslų. Mums Dar reikia nustatyti tik, e, europinius tikslus e, energetikos veiksm, energinio e, veiksmingumo srityje. 2050 metais Europos Sąjunga turėtų į aplinką išmesti 80-90 procentų mažiau CO2. Ar Europos komisija rengia 2050 metų strategiją? Ar ji e, suderinama su Paryžiaus sustarimo tikslais? Ar jūs nustatysite kažkokius tai tarpinius tikslus? Man atrodo, jie yra labai svarbus, norint padėti valstybėms narėms, e, norint padrasinti valstybės narės, parodyti joms, kad jos eina teisinga e, linkme, nes tikslų vengimas galbūt nėra pats teisingiausias požiūris. Tai buvo toks bendro pobūdžio klausimas, o kitas klausimas yra susijęs su biokūru. Kai vyko klausimas praėjusiais metais, jūs gana aiškiai pasakėte, kad nebereikėtų toliau remti pirmos kartos biokūro. Ir norėčiau pastirauti, kokia yra jūsų dabartinė pozicija. Ar jūs vis dar laikotės tos pačios pozicijos, kad pirmos kartos biokūras nėra pati tinkamiausia išeitis kad transporto sektorius, aviacija nebeturėtų uh, naudoti pirmos kartos biokūro. Aš buvau nuvykęs į Monrealį visiškai neseniai ir panašu, kad uh, ten buvo daugiausia kalbama vis dėlto apie uh, biokūro naudojimą. Tai kokia yra komisijos strategija dėl biokūro, ypač dėl pirmos kartos biokūro? Norėčiau, kad jūs išsakytumėte savo dabartinę poziciją apie pirmosios kartos biokūrą. Ačiū. Dėkuoju toliau guvai atstovė Katarina Konečna. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti komisijos vice pirmininkui. Tikrai vienintelis iš tų, kuris neatsisako atvykti į mūsų posėdžius, atsako į mūsų kvietimus ir sutinka pakalbėti apie energetiką. Turiu vieną klausimą, kuris dar nebuvo, atrodo, užduotas. Komisija pagal energetikos sąjungą turėjo parengti strategiją dėl energetikos švaistimo. Šita iniciatyva susijusi su žiedinės ekonomikos uh, paketo pasiūlymų. E, ir šita iniciatyva turėtų būtent apimti mano minėtą aspektą, nes kol kas ES nesirenka atliekų deginimo opcijos. O tai galėtų būti neblogas sprendimas, ypač kai mąstome apie energetikos gamybą deginimo metu. Taigi neįsivaizduokime, kad e, atliekų deginimas yra e, blogesnis už kitus tvarkymo būdus. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurios šalis neturės galimybės pasinaudoti moderniu atliekų deginimu, tai kai kurios šalis tikrai atsidurs e, aklavitėje, jeigu jos ir toliau um, atlikas saugos ir tokiu būdu kurs didesnį žalą aplinkai. Taigi tos e, kai kurios šalis net svarstė apie e, modernių atliekų deginimo įrengimų statybas. Todėl norėčiau įsiaiškinti, kokia yra komisijos iniciatyva dėl šio klausimo ir kaip jinai vertina tą žiedinę ekonomiką šį pasiūlymą bei kokie konkretūs žingsniai bus e, patvirtinti. Dėkoju, iš žaliųjų nėra norinčių kalbėti, toliau FDD ir tada žodį iš karto suteiksiu vicepirmininkui Šefčovičiui. Dėkoju pirmininkė. Pirmasis klausimas kurį uždavė ponas Lyza. Bet manau, kad e, klausimai dubliuojasi. Matijas Griotė panašų klausimą uždavė, taigi pamatysiu atsakyti. Aš manau, kad e, šiandieną tiesa yra ta, kad pasirašius Paryžiaus susitarimą ir po to gražaus postumio, kai visi galvojo, kad tai yra istorinis susitarimas, akivaizdu, kad dabar perėmė prie kito etapo. Kiekviena valstybė svarsto, skaičiuoja, bando įvertinti konkrečiai, ką tai reikš kiekvienai valstybei. Taigi akivaizdu, kad kiekviena valstybė yra ypatinga ir vienose šalise stiprų žemės ūkis, bet kai nukeliauji į Šiaurės Europą, tai gali daug sužinoti apie biomasę, apie miškų svarbą. Tai štai tokia įvairovė, tai yra proceso dalis ir tai leidžia tiek komisijai, tiek valstybėms narėms išgrininti mūsų bendrąją poziciją. Ir galiu pasakyti, kad visi Europos komisijos nariai yra aiškiai apsisprendę, kad mes norime ir toliau lyderiauti kovoje su klimato kaita. Paryžiaus įsipareigojimai mums yra esminiai. Ir Europa tik tai susilaikydavo nuo vieno dalyko. Mes nesame vien, tik tai tokie, kurie e, apsiribodavo raidę. Mes konkrečiai savo įsipareigojimus įgyvendinome. E, Taip buvo ir Paryžiuje ir todėl mes norime tęsti šitą gerąją praktiką. Buvo minėta prekyba vertiniais taršos leidimais. Maničiau, kad didžioji mūsų darbo tvarkės dalis iš tiesų skirta etapui po Paryžiaus. Taip pat kaip mes naikinsime priklausomybę nuo iškastinio kūro, kaip gerinsime energetikos veiksmingumą, tobulinsime statybų sektorių. Taigi visos tos rytis prisideda prie mūsų įsipareigojimo įgyvendinimo. Aš taip pat turiu labai aiškiai pasakyti, kad dabar situacija yra šiek tiek kitokia ir mes tikriausiai nepasieksime tų uh, 20 metams užsibrieštų tikslų ir kai kurioms šalims turbūt emisijų e, kiekis bus padidintas pramoniai ir kitoms sritims. Labai aišku, kad e, kiekviena šalis turės pasistengti. Jeigu mes norime 30 procentų sumažinti e, taršą iš prekybos ordinės taršos leidimas, tai mes turime pasistengti. Mes vykdome aplinkos poveikio vertinimus, siekiame parengti konkrečių argumentų, įtikinti valstybės, kad tie pasiūlymai yra teisingi, sąžiningi ir kaip tie kolektyviniai mūsų darbai įsipareigojimas padės pasiekti mūsų užsibrieštų tikslų 30 metams. Dabar dėl aviacijos. Jūs puikiai žinote, kad mes irgi tarptautinėje arenoje imamės daug iniciatyvos. Yra numatyti, numatytos priemonės, kurios, kuriomis siekėme sumažinti taršą šiame sektoriuje, bet e, nepamirškime, kad tai yra globalus požiūris ir tam reikia globalaus susitarimo. Mes iš savo pusės komisija, koordinuodami savo veiksmus su valstybėmis narėmis, tiesiog siekime pozityvių e, rezultatų į ką. Buvau susitikęs su e, aviacijos pramonės kai kuriais lyderiais ir iš jų gavau aiškį nuomonę, kad po Paryžiaus susitarimo jie privalės dalyvauti. Dalyvauti šiame procese ir mažinti emisijas iš aviacijos sektoriaus. Taigi yra vilties, kad iki šio, šių metų spalio mėnesio bus pasirašytas globalus susitarimas dėl e, CO2 emisijų sumažinimo aviacijos sektoriai iki 20 metų. Galbūt e, tai bus nepakankamai ryštingas, toli siekiantis tikslas, galbūt galime ir daugiau, bet tuo pat metu reikia pripažinti, jog džiugu, kad procesas pajudėjo iš mirties taško, nes iki šiol mes net nekalbėjome apie tą pasaulinį susitarimą, o dabar jau jis toks artėja, todėl turime sutelkti jėgas šiam pirmam etapui, o paskiau jau pereiti prie kitų etapų. Ta pati galima pasakyti ir apie kitą sektorių, tai yra krovinių gabenimą jūros keliais dažnai jisai išlyzdavo iš mūsų dėmesio centro, nepaisant to, kad tai tarša sektorija yra nemaža. Mes irgi norime inicijuoti globalų susitarimą apie stebėseną, domenų rinkimą, kad susidarytume aišku vaizdą, kokia yra situacija, kokie laivai veiksmingesni, kokie ne ir remdamės, remdamėsi duomenys renkti tą susitarimą. Energetikos veiksmingumas. Čia mes e, turime kelis lygius. Pirmiausia, turime Europoje turėti aiškesnę viziją, ko mes norime, ko siekiame, kokie mūsų tikslai. Kaip jūs žinote, dabar mes rengiame mūsų poveikio vertinimą, kuriuos siekiame suprasti, kasgi yra veiksmingiausia siekiant mūsų tikslų iki 30 metų, bet taip pat ir po jų, po 30 -ųjų. Ir kaip jūs sakėte, Paryžiaus susitarime mes nustatėme aišku įsipareigojimą, kad e, emisijas iki 50-ųjų turime sumažinti 890 procentų. Taigi tapsime mažanglę ekonomiką. Taigi palaikome kontaktus su valstybėmis narėmis, nes energetikos veiksmingumo direktyvoje bus e, išdėstata mūsų bendra e, pozicija, tikslas ir kuris e, paskiau jau turės būti įgyvendinimas į nacionalinių šalių energetikos veiksmingumo planus, programas. Labai intensyviai konsultuojame su valstybėmis narėmis, bandami, bandydami įtikinti, kad ir jos turi atlikti savo namų darbus. Mes turime tą bendrą viziją, kaip pasiekti tikslų, tačiau iš tiesų Visas darbas vyksta valstybių narių lygiu ir tos valstybės privalo parengti energetikos veiksmingumo planus, kurios kaip tik ir sudaro tą visą bendrą vaizdą. Taigi energetikos veiksmingumas ta prasme yra labai svarbus. Savo valdysenos perspektyvoje mes bandysime parengti tam tikrą pavyzdį, šabloną ir bandysime, dėrėdamas su valstybėmis narėmis, ieškoti bendrų parametrų, kad, žinoma, laikytumės numatytų tikslų iki 30 metų. Energetikos politika ir praeitą savaitę diskutuotas dokumentas. Dar nauja tema apie jį kalbėjo ponas Griotė. Čia valstybių narių ekspertai analizavo, kaip numatyti inovacijų ir mokslo tyrimų tikslus. Žinoma, vos paminėjus brandolinę energetiką, iškart diskusijos pagyvėja. Na, sakyčiau, kad ateityje mums reikėtų šiek tiek situaciją detramatizuoti, nes dabar situacija peritemta. Vos tik tai išgirstame žodį brandolinė, iš karto diskusija paštrėja, diskusijų nariai susiskaldo. Kodėl, kodėl tai yra svarbu? Pradėkime nuo Europos. Yra 130 brandolinių jėgainių ir e, kai kurios valstybės narės yra įsipareigojusios statyti naujas arba tęsti senųjų darbą. Žinau, kaip techniškai yra e, sunku uždaryti senasias brandolinės jėgainės. Nes reikia atlikti brandolinės saugos, saugumo tyrimus, nes reikia laikytis aukštų saugumo reikalavimų. Ir tai privalo būti padaryta remiantis naujausią mokslinę ir technologinę informaciją. Todėl mes turėtume iš tiesų remtis e, reikalingiausia, šviežiausia informacija ir tai gal leistų dedramatizuoti tą, tas diskusijas. Dažnai iš pramonės atstovo girdžiu, kad brandoliniai klausimai turėtų būti diskutuojami ne ES lygių. Sakyčiau, tai klaidinga. Kai kalbame apie saugumą, brandolinę saugą, tai mūsų ekspertai yra labai rimti ir visi esame suinteresuoti, kad turėtume tą diskusijoms tinkamą formatą, kuri būtų visi įtraukti. Pernai Pragoje matėme, kad brandolinius klausimus kalbė, diskutavome ne tik su brandolinės energetikos ekspertais, bet ir pilietinė visuomenė, aplinkosaugos, nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi tai nebuvo tik tai ekspertų susirinkimas, buvo platesnis formatas ir uh, į tai labai jautriai sureagavo ir teigiamai sureagavo ir e, visi Europos gyventojai. Toliau, elektromobiliai. Kai prieš keltą savaičių dalyvavau Hanoverio mugėje, tai man įstrigo du produktai. Vyko Obamai ir Merkel e, toksai pristatymas kaip pakrauti per 25 minutės e, akumuliatorių, su kuriuo bus galima nuvažiuoti 500 km. Buvo įsakyta mintis, kad e, tų pačių standartų mes laikysimės JAF ir Europoje. Na, komentarai buvo įdomus, kad e, šiek tiek elektros energija matuojama ne vienodai šalise, tačiau kaip ir prieita bendro požiūrio. Kitas dalykas, kaip naudoti elektromobilius kaip energetikos gamintojus. Niderlandų mm, įmonės įrodė, kad įmanoma net parduoti tą elektros, elektromobilių sukauptą energiją atitinkamiems tiekėjams. Man sunku patikėti buvo tokiu verslo modeliu, bet jeigu tai pasitvirtins, tai manau, neužilgo visi vairuosime elektromobilius. Taigi, tai yra svarbu. Ir mes taip pat nusprendėme pasirašyti tarpusavio supratimo memorandumą tarp JAF ir Europos. Ir ISPRA atstovaus uh, Europai, o Aragon prie Arizonos esantis centras e, bus atsakingas už e, bendrų standartų parengimą. Toliau, pernu prie kitų klausimų. Tai yra Paryžiaus susitarimo ratifikavimo procesas. Jums galiu pritarti, kad ES tikrai turėtų, kaip įmanoma, greičiau ratifikuoti šitą susitarimą Ir čia mes e, norėsime pasiūlyti šio susitarimo projektą iki šios vasaros, kad valstybės narės, kaip įmanoma, greičiau pradėtų e, ratifikavimo procesus savo šalyse. Ir susidarė Dabar susidaro įspūdis, kad dėl bioenergetikos klausimais mums reikia tvarumo politikos. Europos komisija e, parengė privalomas rekomendacijas ir čia, sakyčiau, mums reikia rasti kelius, kaip e, e, tarša iš biomasės būtų sumažinta. Tai yra mūsų tikslas, nes jeigu reik, galima naudoti biomasę, tai jinai privalo būti naudojama tvariai per visą vartojimo grandinę. Mums čia reikėtų atskaitomybės taisyklių, apskaitos taisyklių. Bandome parengti biomasiai tvarius rimtus kriterijus ir šiuo klausimu mes pradėjome konsultacijų procesą. Jūs turbūt esate informuoti, kad gavome daug atsakymų. Buvome surengę praeitą savaitę labai sėkmingą susitikimą su suinteresuotais subjektais ir dabar jau nagrinėjame įvairius variantus, kaip tie kriterijai galėtų būti parengti ir kam skirti, į kokį teisės aktą jie įtraukti, galbūt atsinaujančių energijos šaltinių direktyvoje Žodžiu, bandome, svarstome, koks teisės aktas galėtų tuos kriterijus ir įvardinti. Toliau biokūro, pirmos kartos biokūras. Šiuo atveju mums reikėtų laipsniško pirmos kartos biokūro atsisakymo. Žinote, kad to tas reikalinga, kadangi biokūro gamyba iš e, grūdinių kultūrų neigiamai veikia e, žemės ūkį ir didina skurdą. Todėl mes ir apsisprendėme laipsniš, laipsniškai atsisakyti šios kūrų rušies ir kaip pastaruoju metu analizuojame, kągi mes galėtume uh, padaryti, kad e, perėtume prie pažangesnio biokūro. Maža anglio transporto e, strategiją mes kaip tik ir kalbame apie tuos etapus, ką, apie žingsnius, kur reikėtų imtis. Toliau, kokie planai po 30-ųjų? Pone Gebrant, aš Jums pritariu, kad apie tai reikia galvoti dabar, nes Reikia renkti visuomenę, reikia parengti infrastruktūrą, pramonės subjektus turime visi bendrai dirbti ir stengtis visuomenės pokyčių. Žinoma, mes labai norėtume, kad valstybių narių energetikos planai siektų 20-30 30-osius menus, bet jau dabar skatiname žvelgti toliau po 30-ųjų metų. Nes akivaizdu, kad jau dabar parengti tikslus iki 30-ųjų metų yra sudėtinga. O dar didesnis iššūkis parengti tikslus po 30-ųjų metų, iki, pavyzdžiui, 50-ųjų, kuriems numatėme 80-90 e, procentų taršos sumažinimą. Bet, bet kokiu atveju tokia yra mūsų strategija. E, kalbant apie oficialius dokumentus, manau, kad jūs esate e, susipažinę su mūsų tvarkarašiu į ICCP turėtų parengti pasiūlymą, kaip e, iki 2020 mes galėtume įgyvendinti savo tikslus, o 23 metais bus atliktas pirmas vertinimas, kai buvo laikytasi užsibrieštų tikslų ir žiūrėsime, kaip mums tą sekėsi padaryti. Pone Konešina toliau kalbėjo. apie tarpusavėje prieštaraujančius tikslus ir iššūkius energetikos srityje. Čia svarbu nepamesti sveiko proto. Todėl mes turėtume laikytis taip vadinamo atliekų hierarchijos principu. Pirmiausia, turime e, panaudoti, paskiau surinkti e, atliekas. Jeigu tai padaryti neįmanoma, tik tai tuomet turėtume rinktis deginimo e, variantą. bet, e, bet kokiu atveju mes turėtume vengti atliekų užkasimo į žemę, nes privalo turėti būti tokios technologijos, kaip atlikas perdirbti, panaudoti ir išvengti dirbožėmio taršos. Taip mes matome problemą ir mes tikriausiai iki metų pabaigos pateiksime atliekų e, teisės aktų paketą ir ten turėtų būti ir visi mūsų minėti principai, kurie susijęs su žiedinė ekonomika ir kiti dalykai. Dėkui. Madam. Dėkoju. Pone Grostet, antras klausimų turas. Dėkoju. Pone komisijos vicepirmininkė, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį ir kad sutikote mus pateikti savo požiūrį į energetikos sąjungą. Jūs kalbėjote apie energetikos efektyvumą. Susidaro toks jausmas, kad sunku įgyvendinti viską, kas numatyta, įdėkti tuos dalykus. Viskas be abejo priklauso didelė dalim nuo investicijų. Jūs be kita ko kalbėjote apie aviaciją. Aviacijos srityje jau yra tokių kompanijų, kurios jau deda pasangas ir naudoja tam tikro tipo lėktuvus, tam tikro tipo maršrutams, nes jie ekonomiškesni, jiems reikia mažiau energijos. Taigi jau yra dalykų, kurie vyksta ir šiame sektoriuje, tačiau svarbu yra tai, kad tai, ką numatysime mes, būtų įgyvenita tarptautinių lygmenių, nes vėlgi nereikėtų kad liktume vieni, kaip kartais nutinka ES. Galiausiai brandolinis sektorius. Ačiū Dievui, kad tas sektorius egzistuoja, jis padeda kovoti su klimato kaita. Nes žinome, kad yra tokių, kurie pasisakė už, kait, už kovą su klimato kaita ir metėsi naudoti Anglį vietoj brandolinės energijos. Ir tai, juk, tai irgi kenkia aplinkai, kenkia oro kokybei. Be abejo, kad uh, kai kalbant apie brandolinę energetiką, būtina stiprinti saugumo reikalavimus, tačiau bet to negalėsime išsiversti artimiausius dešimt metų kovoje su klimato kaita. Puiku atsinaujantis energijos šaltiniai, tačiau to nepakaks atimiausius 20-30 metų. Taigi, reikės naudotis ir brandolinę energiją, nes tai yra būtina. Jūs nieko nesakėte apie dujas. Aš norėčiau apie tai užsiminti, nes dujos taip pat svarbus dalykas, kalbant apie energijos sąjungą ir svarbu užtikrinti apsirūpinimo dujomis saugumą. Jūs sakote, kad turi būti sudaryta grupė valsty, grupės valstybių, tarp kurių vyktų regioninis bendradarbiavimas. Bet tai puiku, bet manau, kad reikia ir čia palikti tam tikrą lankstumą. Nereikėtų valstybės narės uh, įstumti į, į regioninę vienintelę bendradarbiavimo organizaciją. Aš manau, kad turėtų būti įvairios tos bendradarbiavimo regioninės grupės, atsižvelgiant į transnacionalinę riziką. Valstybė narė, pavyzdžiui, viena ar kita galėtų būti keleto tokių grupių narė. Aš jeigu teisingai supratau, nacionalinius krizių valdymo planus norite pakeisti regioniais planais. Ar tikrai juos reikėtų keisti, o galbūt reikėtų padaryti juos nuseklesniais. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, kolega Džo Lainin. Gerbiamas e, pirmininko pavaduotojų, jūs e, pristatėte tą trikampį ir jis yra geras, teisingas, jeigu yra įgyvendintos atitinkamos sąlygos mes daug kalbėjome apie transportą. Iš tikrųjų, transporto sektorija emisijos vis auga. O kitas svarbus komponentas tai yra e, pastatų sektorius. 75 procentai viso iškastinio kūro yra sunaudojami šildymui ir šaldymui. Taigi reikia atskiros strategijos skirtos šildymui ir šaldymui. Uh, Kalbant apie naujus pastatus, tai jie turi žymiai daugiau galimybių, negu kad nu, numato mūsų dabartinė direktyva. Anksčiau buvo kalbėta apie nulinės energetikos pastatus, dabar jau kalbama ir apie pliusinės energetikos pastatus. Ir Iš tikrųjų ir internete, ir ICT yra daug informacijos apie tai, e, ko galima pasiekti pastatų sektoriuje. Ir e, šių galimybių nereikėtų praleisti. Jūs taip pat e, sakėte, kad reikia kreatyvių idėjų finansavimui. Aš nemanau, kad FC pakaktų. Tai yra didelis projektas, bet uh, E, reikia naujų idėjų ir kaip finansuoti smulkius projektus pastatų sektorėje. Aš neseniai buvau nuvykęs į Kiniją ir Kinijoje yra gaminama daug e, technologijų, daug baterijų. Kokiuose sritise ES galėtų tapti lyderę? Thank you very much. And now Mr. Selimovic. Dėkoju. Ačiū, ponė komisarė. Norėčiau tik pasakyti, kad mes labai vertiname jūsų vizitus į mūsų komiteto posėdžius ir vertiname galimybę pasikeisti nuomonėmis. Pritariu tam, kas buvo pasakyta apie energetikos sąjungą. Ir jūs čia kalbėdamas ir komunikate paskelbęs Kalbėjote apie energetikos sąjungos sukūrimą čia 15. Energetikos sąjungos vienas iš tikslų yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių ir taip pat sustiprinti bendradarbiavimą tarp energijos bendrijos narių, tokių kaip Bosnija, Hercegovina, e, Jotkalnyje e, ir panašiai. Tai yra tos šalis, per kurias gauname energiją, iš kurių gauname energiją. Ar komisija ėmėsi, ėmėsi kokių nors priemonių tokiam bendradarbiavimui stiprinti? Antras klausimas. Vizija e, susijusi su energetikos sąjunga yra tokia. Valstybės narės yra priklausomos viena nuo kitų, kad būtų galima užtikrinti saugų energijos pateikimą piliečiams. E, ši sąjunga turi remtis pasitikėjimu. Taip yra pasakyta jūsų komunikate. Tačiau pranešime, kur kalbama apie energetikos sąjungą, yra pasakyta, jog yra tam tikrų struktūrinių pasidalymų, pasitikėjimo trūkumų tarp valstybių narių. Ir tai trukdo pasiekti energetikos sąjungos tikslus. Pavyzdžiui, nepakankami sujungimo pajėgumai Tai ne visada yra tiesiog e, nelaimingas atsitikimas, bet dėl to, kad nėra noro tos, tas jungtis pagerinti. Valstybės narės, kai kurios yra labai priklausomus nuo Rusijos dujų. Ir jos kartais veikia taip, kad e, sukelia tam tikrą antagonizmą pagrindinio tiekėjo atžvilgiu. Ir Dėl to kenčia visa energijos sąjunga, kaip komisija ketina elgtis, kad sustiprintų tą pasitikėjimą tarp ES valstybių narių. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Ek, žodis jums. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, vielen... Ačiū, pirmininkė. Ačiū pirmininko pavaduotojui už tai, kad jis pas mus atvyko. Ačiū už tai, kad galime padiskutuoti. Kai kas jau pateikė tokius pačius klausimus, kaip ir aš norėjau pateikti. E, norėjau pastirauti, ar komisija ketina steigti koks nors, kurti koks nors mini reaktorius ES, bet šis klausimas jau buvo pateiktas, taigi aš jo nekartosiu. Dabar dėl kovos su klimato kaita. Čia yra įvairių galimybių ir aš noriu jūsų pastirauti, ar e, kovodami su klimato kaita jūs e, taip pat. E, e visą šį procesą įtrauksite ir žemės ūkio sektorių. Ypač reikėtų ko gero galvoti apie laikomų gyvulių skaičių mažinimą, nes gyvuliai e, išmeta į atmosferą daug emisijų. Dar beje dėl tų mini reaktorių. E, tuose mini reaktoriuose irgi galima įvykdyti teroro išpolių. Ypač šiais e, pavojingais laikais būtina atsižvelgti tokį pavojų. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Thank you very much. And now Mr. Bellet. Ačiū toliau, ponas Belėt. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone vicepirmininkė, laba diena. Daug jau kas buvo pasakyta apie e, prekybą taršos leidimais ir apie tai, kas turėtų būti daroma, reformuojant prekybą jais, kas turėjo būti, ir apie tai, kas turi būti darydama reformuotis energetikos sektorių. Aviacija taip pat turėtų būti tas sektorius, apie kurį turėtų būti kalbam, apie tai kalbėjau Maties. Norėčiau paklausti dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl dalymosi pastangomis, kalbant apie prekybą taršos leidimais. Ir taip pat kalbėdamas apie transporto sektorių, sakėte, kad galime nuveikti daug daugiau. Ir kalbėjome, kad e, autobusai ir kai kurie e, dideli automobiliai turėtų būti reguliuojami kitaip. Tu yra, jau, pavyzdžiui, jau JAF numatyti tam tikri standartai tiems vilkikams didiesiems kuriuos šie turi atitikti, kad galėtų važiuoti keliais. Manau, kad mūsų tikslas nėra pradėti e, stebėsenos fazę, kuri užims labai daug laiko. Tiesiog galime pasižiūrėti į kitų patirtį ir tiesiog dėti pastangas jau dabar ir siekti rezultatų, e, kurie e, ir tie rezultatai turi būti pasiekti iki 2030-ųjų, anksčiau negu 2030-ieji. Jūs pats jau atsakėte iš dalies į klausimą dėl biomasės. Mes nesame ta šalis, kuri aktyviausiai naudoja biomasę, tačiau dėl biomasės naudojimo elektros gamybai vyksta diskusija mūsų šalyje. Tiesiog e, dėl tvarumo e, biomasės naudojimo kyla tam tikrų diskusijų. Norėčiau paklausti, kokie turėtų būti tie tvarumo kriterijai. Alternatyva yra investavimas į offshorinę energetiką. Tačiau čia irgi reikalingos subsidijos. Jūsų galva, ką reikėtų daryti, importuoti medį, ar investuoti į biono, biomasę, ar investuoti į offshorinę energetiką, kuriai reikėtų subsidijų. Taigi pasirinkimas sunkus, jeigu jums tektų rinktis, ką pasirinktumėte. Much, Ačiū, ponas Parniau. Pone vicepirmininkė, norėčiau grįžti prie Paryžiaus sustarimo ratifikavimo. ES valstybės turi tą sustarimą ratifikuoti. Balandžio 21 dieną Europos komisija įsipareigojo pateikti du siūlymus ES tarybai ir Europos parlamentui. Pirmiausia, dėl Paryžiaus sustarimo ratifikavimo. Antra, dėl dalymosi e, nacionalinėmis pastangomis. Kiekviena valstybė turi pasiekti tam tikrų tikslų numatytų e, plane kuris apima laikotarpį 2030 metų. Europos parlamento teisės reikalų komitetas parengė notą, siekdamas atsijėti šios du klausimus vienas nuo, vieną nuo kito, nes šiandien tų klausimų susijimas kelia problemų. Susidaro įspūdis, kad nuo iškastinio kūro priklausomos valstybės, ir čia pirmiausia turiuomenį Čekijos Respubliką, Slovakiją, Lenkiją, e, sieja šio sustarimo pasirašymą dėl, sieja su nacionalinėmis pastangomis. Jos mano, kad 40 procentų e, tas sumažinimas iki 2030 pasirodo per didelis skaičius ir tiesiog to šalis laiko įkaitais visas kitas šalis kurios nėra tiek priklausomos nuo iškastinio kūro. Pone pirmininkė, kaip būtų galima iš tos įkaitų situacijos išsisukti ir ką ketinate daryti, kad mes galėtume pasiekti, kad, kad, na, e, pas, kad bendros nacionalinės pastangos būtų telkiamos. Nes mes norėtume, kad iki darybų Bonoje galėtume susitarti, kad uh, ES pakeltų galvą, vėl atsirastų tarp lyderių ir kad vieningai pasisakytų to sustikimo metu. Labai ačiū. Panas Peterle. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojų. Labai ačiū už tai, kad jūs uh, pateikėte mums tokią žadančią jūsų tikslų prezentaciją. Kovodami su klimato kaita mes turime nusekliai dirbti visais frontais. Jūs kalbėjote ir apie ES vykdomas e, įvairias politikos kryptis. Bet aš dar pridurčiau štai ką. Mes turime pasinaudoti savo strateginiais partnerystės susitarimais su įvairiomis šalimis, uh, tam, kad galėtumėm ir tom šalims padėti žalinti jų ekonomikas. Aš tikrai e, e, džiaugiuosi komisijos ketinimais Indijos atžvilgių, bet yra ir kitų svarbių partnerių. Uh, E, kuo e, daugiau partnerių trauksime visą procesą, tuo labiau priartėsime prie Paryžiaus tikslų. Mes galime su savo šalimis partnerėmis keistis technologijomis, patirtimi. Tikrai pirmininko pavaduotojų pritariu tam e, trikampiui, kurį jūs paminėjote. Ir šiuo metu bankai turi nemažai pinigų, juos būtų galima panaudoti tinkamais tikslais. Noriu pasiteirauti, Ar jūs galite kaip nors įtakoti e, e, e, tokį požiūrį, kuris būtų labiau integruotas ir apimtų daugelį sektorių? Pane Kapezon Ruiz. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš norėčiau paminėti ne vien tik tais energetikos sąjungą, bet ir dar keletą dalykų. Štai, pažiūrėjau, vartotojai ir e, pramonės aprūpinimas energija. E, jūs daug kalbėjote apie energetinį efektyvumą ir e, iš tikrųjų šio tikslo turėtų siekti nacionalinės vyriausybės, galbūt teikdamos subsidijas. Tačiau taip pat reikėtų pagalvoti ir kokių kaštų patirs ES. kaip apmokestinama energija. Na, tai yra valstybių narių kompetencija, bet aš manau, kad reikėtų pasigilinti į energijos kainodarą. Apie 50 procentų galtinės energijos kainos sudaro įvairūs mokesčiai ir rinkliavos. Aišku, daug kas priklauso nuo valstybių narių vyriausybės, bet nėra kažkokios aiškios politikos linijos. Reikėtų siekti sąžiningų ir e, tvarių socia e, socialinė prasme mokesčių energijos rytyje. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie energijos sektoriaus demokratizavimą, taip pat ir tinkamų sąlygų sukūrimą vartotojams. Pavyzdžiui, dabar e, e, kai kurios šalis yra tarsi baudžiamos, tokios kaip e, Ispanija. Toliau dėl brandolinių jėgainių saugumo. Štai ir Belgijoje buvo paskelbta, kad gyventojams bus išdalintos jodo tabletės E, Vokietijos gyventojai taip pat yra susirūpinę dėl padėties Belgijoje. Ir tai yra natūralu, žmonės skaitydami spaudą susirūpina. Susirūpinę yra ir Prancūzijos, Luksemburgo gyventojai. Dabar e, Belgijoje buvo pratestas vieno reaktoriaus e, naudojimo laikas ir įdomu, ką apie tai mano komisija, kaip ji vertina to reaktoriaus saugumą. Dėkoju toliau panas Balco. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt biztos úr, elnézését kérem. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad nepateiksiu tiesioginio klausimo. Paminėsiu jau vykstančias diskusijas. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą, kai jūs atvykstate į mūsų komitetą, Mes kalbame ne apie kainodarą, o apie e, klimato kaitą. Taip, tai yra tiesioginė mūsų komiteto kompetencija. Taip, mes sutelkėme savo dėmesį ties klimato kaita, tiek ties brandolinė energija. Jau girdėjome, jog komisija ketina daugiau dėmesio skirti uh, brandolinė energetikai, nors e, energetinis e, junginys yra valstybių narių kompetencija. Valstybės narės turi priimti sprendimus. Ar e, parama vėjo turbinams irgi būtų laikoma kišimusi į valstybių narių vidaus reikalus? Norėčiau priminti, kad 2014 metais keturi amerikiečių mokslininkai parašė atvirą laišką apie brandolinės energetikos naudą. Ir tame laiške jie nurodė, kad um, žaliosios energijos išteklių nepakanka siekiant ambicingų e, kovos su klimato kaita tikslų. Taip, tie tikslai labai svarbus, tačiau mokslininkai atlikę savo analizę nurodė, kad brandolinė energetika yra esminis svarbus komponentas. Tai koks yra pagrindinis mūsų tikslas? Ar žalioji energija, jos e, tvarus naudojimas ar kažkas kitkas. Mes turime būti realistai. Taip, mes turime siekti savo tikslų kovodami su klimato kaita. Bet uh, brandolinė energetika neturėtų būti laikoma nešvaria energija. Ačiū toliau, panešerė Purik. Šrajer Pirik. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas komisijos pirmininko pavaduotojau. Aš neseniai kalbėjusi su valstybės sekretoriumi, kuris dirba aplinkos apsaugos rytyje. Ir noriu Jums pateikti klausimą. E, dabar mes kalbame apie energetiką, Jūs paminėjote ir žiedinę ekonomiką. Ir iš tikrųjų yra nemažai žmonių ir įmonių, e, kurie norėtų šiame procese dalyvauti taip pat ir universitetuose, e, pramonės sektorėje yra daug žmonių, kurie norėtų dalyvauti, bet jie nežino, nuo ko pradėti. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokime, kad yra 700 tūkstančių būtų, kurias reikėtų renovuoti tam, kad jie būtų mm, taupantis energiją, bet e, kaip būtų galima užtikrinti šių darbų finansavimą. Galbūt tam reikėtų apie 30 milijonų eurų Gal jūs turite kokiu nors konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima šios tikslus pasiekti? Toliau žemės ūkio sektorius. Jūs daug kalbate apie e, klimato kaitą, bet man atrodo nepakankamai dėmesio skiriama e, žemės ūkiui. Paryžiaus sustarime žemės ūkio sektorius yra įvardintas netiesiogiai. Ką tai reiškia? Ar bus kažkas daroma, pavyzdžiui, importuojant soją ar ne. Gal galite pateikti daugiau informacijos, nes tos informacijos mūsų žmonėms reikia. Aš jau ne vienerius metus kalbu apie trašų naudojimą. Ar galų gale dėl to bus susitarta? Gal tas sustarimas bus pasiektas artimiausioje ateityje. Paprastai apie tai kalbama prieš rinkimus, o paskui nieko nebevyksta. Dėkoju, o dabar žodis komisarui, prašome atsakyti klausimus. Ačiū. Gal galite priminti, nuo ko prasidėjo antras diskusijų etapas, nuo panios Grostet tikriausiai, ar ne?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 aviacijos sektorių, taip pat ir tą faktą, kad kai kurios oro linijos jau šiandien žino, kaip e, dirbti ekonomiškai, e, mažinti e, emisijas, o kitos oro linijos to nedaro. Na, iš tikrųjų, ko gero, ES oro linijos čia dirba geriausiai ir joms nebūtų tokia jau didelė našta dalyvauti ATS sistemoje. tam, kad jos mažintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Jūs tikriausiai prisiminate, kokios buvo reakcijos, kai e, mes pateikėme pasiūlymą, jog e, e, tos didžiosios oro linijos, kurios vykdo skrydžius per ES teritoriją, taip pat turėtų dalyvauti toje sistemoje. Kilo audringa reakcija į mūsų pasiūlymą. Ir šiandien turiu pasakyti, kad situacija keičiasi. Ji po truputį vis keičiasi, e, stambiausios oro linijos e, keičia savo požiūrį ir e, naujausi įvykiai į KAO rodo, kad mes galime turėti daugiau vilties ir kad galbūt spalio mėnesį, šiais metais spalio mėnesį pavyks pasiekti globalų susitarimą, kuris leistų sumažinti uh, emisijas aviacijos sektoriuje iki 20 metų. Na, tai būtų pirmas žingsnis ir paskui e, būtų e, galima žengti kitus žingsnius, e, atsižvelgiant į pačias naujausias technologijas. Pane Grosta taip pat įravosi dėl regioninio bendradarbiavimo ir patikimo apsirūpinimo energiją. Ir visų pirma paaiškinsiu, kodėl mes tokį pasiūlymą pateikėme. Kalbant apie patikimą energiją, apsirūpinimą energiją, ypač dujų sektorių, yra aišku, kad valstybės narės spręsdamos šios daug iššūkių e, sukeliančius klausimus e, tiesiog negali dirbti vienos. Mes apie tai kalbame nuo 2006-2007 metų ir Buvo pradėta kalbėti apie tai, kad valstybėms narėms reikia paramos iš savo kaimynių. Ir mes parengėme penkis kriterijus, tai yra geografinis artumas, e, e, jungtis tarp infrastruktūrų, e, dujų saugojimo pajėgumai ir taip toliau. Tai penki logiški kriterijai, kuriuos mes e, pasiūlėme e, ir kuriais galėtų būti vadovaujamasi, kuriant tas geografinės valstybių narių grupės. Na, iš tikrųjų, ypač didžiosios valstybės narės, ko gero, yra pernelik didelės, kad galėtų sudaryti vieną grupę. Ir kalbant apie komisiją ir apie mane, tai pasakyčiau, kad svarbu štai kas. patvirtinę patikimą apsirūpinimą energiją direktyvą turėtumėm aiškius įsipareigojimus, kad šalis kaiminės, regioninės partnerės e, kartu renktų apsirūpinimą energiją planus. Tuomet būtų aiškiau, e, Kokios sąlygos yra tame regione, kokios jungtis tarp atskirų e, infrastruktūrų egzistuoja, kokios yra dujų saugojimo galimybės. Ir kalbant apie regioninį bendradarbiavimą, tai turėtumėm, ko gero, neprieštarauti tam, kad didžiosios e, valstybės narės e, dirbtų iš karto keliose regionuose. Svarbu, kad būtų parengti tinkami regioniai planai, kurie išspręstų valstybių narių problemas. Dabar vyksta intensyvios diskusijos šiais klausimais ir aš tikrai tikiu, kad bus rasti tinkami sprendimai. Mums svarbu, kad valstybės narės dirbtų kartu regioninių pagrindų ir kad būtų sudaromi tinkami regioniniai planai. Aišku, sunku nuspėti, kokie bus tokio darbo rezultatai, bet e, tikiuosi, kad bus sudaryti regioniniai planai, iš kurių būtų aišku, kaip kaiminės šalis galėtų padėti kitoms tame regione esančioms šalims. Dabar dėl pono Lainan klausimo. Jis daug kalbėjo apie statybų sektorių, o taip pat e, strategiją šildymui ir šaldymui. Na, iš tikrųjų, tai turėtų būti vienas iš svarbiausių Europos parlamento, Europos komisijos ir valstybių narių prioritetų, kovojant su klimato kaita ir mažinant energetinius kaštus. Kaip žinia, maždaug pusė visos energijos yra panaudojama pastatų apšildymui. Ir naudodamės šių dienų technologijomis galime pasiekti tikrai geresnių rezultatų. Taigi reikėtų peržiūrėti energijos veiksmingumo direktyvą, taip pat ir pastatų energetinio veiksmingumo direktyvą. Bet mes e, manome, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip paversti tuos pastatus ne vien tik tais energetik efektyviais energetinė pas, e, prasme, bet kaip jos paversti išmaniaisiais e, pastatais, kaip jos sujungti integruotą infrastruktūrą. Taigi e, tie pastatai galėtų būti laikomi ir kaip tam, tikrai, tam tikrais energijos saugojimo tie pastatai turi ir tam tikrą energijos saugojimo potencialą, ne vien tik tais energijos taupimo potencialą. Taip pat šie pastatai galėtų turėti ir bevėlio e, e, interneto antenas ir kitas technologijas, kurios tikrai reikalingos 21 amžiuje. Tai dabar komisija galvoja, kaip būtų galima pakoreguoti tuos e, kriterijus pastatams, kaip užtikrinti, kad pastatai e, ne tik taupytų energiją, bet kad jie būtų išmanus. Čia reikėtų traukti ir naujus elementus. Mes svarstame, ar tos naujus elementus galėtumėm įtraukti dabartinį pasiūlymą. Svarstame tai, ką išgirdome iš e, mūsų merų. Uh, galvojame, kaip e, būtų galima užtikrinti, kad pastatai virtų, virstų e, iš, e, išmaniaisiais. Ir čia, aišku, reikia išmanėjo finansavimo. Čia reikėtų vadovautis pakopiniu požiūriu. Visų pirma, reikėtų įvertinti visas programas, kurias jau yra parengusi komisija. Kaip tos programos yra susijusios su miestų darbo atvarkė. Programuose numatytos, numatytos galimybės lėšų panaudoti lėšas iš struktūrinių fondų ir kitų šaltinių. Turime sukurti vieno langelio sistemą. Taip pat nepamirškime ir Junkerio investicijų fondo. Šis e, fondas sėkmingai e, mobilizavo daugiau kaip 100 milijardų eurų per metus. Na ir tai yra pavyzdys, kaip galima uh, rasti tikrai e, nemažą finansavimą siekiant modernizuoti infrastruktūrą. Ateityje, e, kai kalbėsime apie energetinio veiksmingumo, pastatų energetinio veiksmingumo, direktyvų naujas versijas, tai reikės atsižvelgti. Mes organizuojame susitikimus su bankų, konsorciumų atstovais ir prisimenu vieną susitikimą, kur dalyviai paminėjo, kad dabar yra 9 trilijonai eurų, kuriuos būtų galima investuoti į ilgalaikius ekologinius projektus, bet tam reikia stabilių, aiškių teisės aktų. E, reikia, kad projektai būtų tarpusavį apjungti. Tuomet investuotojai būtų pasirengę investuoti tokius ilgalaikius projektus. Taigi, pirmas žingsnis tai ko gero būtų vieno langelio sistemos kūrimas, tam, kad būtų galima sukurti sąlygas stambiems investuotojams, tam, kad jie galėtų uh, pradėti siekti didesnį energetinio efektyvumą visoje Europos Sąjungoje. Kur Europos Sąjunga galėtų tapti lyderę? na, paminėčiau atsinaujinančius energijos e, šaltinius, jau dabar mes parodėme e, e, kitoms e, šalims, kad ekonomika gali aukti. Nuo 10-mečio ekonomika išaugo 38 procentais, tačiau tuo pat metu mes sumažiname emisijas 25 procentais. Taigi tai yra įmanoma. Aišku, tam reikia ir technologijų plėtros, naujų patentų. Uh, Aš manau, kad mes turėtumėm sutelkti e, e, e, dėmesį ties tokiamis sritimis, kaip kad vėjo energija, išmanėsios baterijos, išmanė akumuliatoriai. Ir ko gero, didžiausias mūsų kapitalas tai yra sukauptos žinios perėjimo prie naujų energetikos šaltinių srityje. Per e, ne vienerius metus mes sukaupėme nemažai patirties apie sinergijos efektą, apie tai, kaip galima naudoti vairias e, technologijas, kaip jas integruoti tarpusavyje. Ir manau, kad tai yra e, viena iš stipriųjų ES pusių. Ir šio pranašumu mes tikrai galėtumėm pasinaudoti tarptautiniu lygmeniu. Buvo teirautasi dėl bendradarbiavimo su e, energetikos bendryje. Europ... E, energetikos sąjunga neturėtų baigtis ties Europos Sąjungos, sąj... E, Europos sąjungos sienomis. Mes turėtume bendradarbiauti ir su kitomis šalimis. Dabar mes daug kalbame apie tinkamų sąlygų sudarimą. Matome, kad e, tokios šalis, kaiminės šalis kaip e, Ukraina priema modernesnius teisės aktus, taip pat ir energetikos rytyje, ir tai svarbu tokių šalių ateičiai. Taigi turime galvoti ir apie savo kaiminės šalis, Tai irgi ta erdvė, kur galima siekti bendratarpiavimo e, energetikos rytyje. Tam būtina kurti jungtis. Tai čia paminėčiau ne vien tik tais PCIs, bet ir PESES. E, kokia pažanga pasiekta e, šiame projekte? Ir uh, E, yra keletas finansavimo instrumentų, tai e, ir europinis e, instrumentas, ir kaiminių šalių turimi instrumentai. Bendradarbiavimas su kaiminėmis šalimis yra tikrai įmanomas ir yra būtina siekti glaudesnio bendradarbiavimo su energijos bendrijos šalimis. Dėl jungčių kūrimo kodėl mes tiek daug dėmesio skiriame E, jungtims. Pavyzdžiui, e, Europoje, e, norint sukurti vieną infrastruktūros tinklų jungti, prireikia maždaug 11 metų. Tam reikia ir finansavimo, ir jūs teisus. Reikia ir motivacijos daug kas bijo atverti e, savo rinkas dėl kitų šalių konkurencijos. Bet e, tikrai būtina, kad ES e, energija galėtų judėti laisvai. Ir mes šią problemą bandome spręsti vairiais lygmenimis, siekdami užtikrinti, kad būtų kuriamos jungtis. Dabar dėl Nord Stream. Aš jau nekartą šį projektą esu minėjęs ir sakiau, kad būtina, jog būtina jog būtina paisyti ES teisės aktų aplinkos apsaugos viešųjų konkursų ir kitose sritise. Kaip užtikrinti tranzitą per Ukrainą? Tai yra svarbus klausimas. Ši, šioje šalyje dar yra daug neramumų, sumaišties ir, aišku, mes turėtumėm e, vengti e, susipriešinimo tikrai tikiuosi, kad bus rastas tinkamas europinis sprendimas ir šiam iššūkiui įveikti. Toliau e, e, žemės ūkis ir gyvulių auginimas, kaip šie sektoriai galėtų būti įtraukti į kovą su klimato kaita. Aš tikiuosi, kad ir čia bus rasti protingi sprendimai. Mes žinome, kokie kokios yra ribos, kokio, kokios yra techninės galimybės, e, kuo yra ypatingos to šalis, kur ypatingas vaidmuo tenka žemės ūkiai. Čia reikia rasti subalansuotą sprendimą tam, kad norint užtikrinti, kad e, e, toks sprendimas tiktų tom šalims, kur daug dėmesio skiriama žemės ūkiai. Toliau įtar šiuo metu ITER projektas yra tikrai remiamas, taip pat ir iš ES biudžeto. Jeigu reikėtų atlikti brandolinius tyrimus susijusius su mini reaktoriais, tai tikrai čia jau pasiūlymų yra, taip pat ir iš Bill Gates, ir iš mokslininkų, komandų, kurie jau atlikinėjo tokius tyrimus Europos Sąjungoje. Bet aišku, reikia gerbti valstybių narių nacionalinius sprendimus dėl energetinio junginio. Ponas Belet kalbėjo apie sunkvežimius ir transporto sektorius. Jis yra teisus. Japonijoje, JAV, Kanadoje sunkvežimiai. E, sunkvežimiams e, yra numatytos tam tikros ribos. Uh, Mes turime pagalvoti apie tai, kokį e, kitą žingsnį žengsime mes. Prie šio klausimo bus galima grįžti 2017 metais. Mes galvojame apie tam tikrų sertifikatų ir stebėsenos sistemų įvedimą tam, kad e, geriau suprastumėm padėtį, kiek e, taršalų sunkvežimiai išmeta į aplinką. Ir aišku, čia ateitie irgi reikės primti sprendimą. Toliau biomasė ir offshoriniai renginiai. Dėl biomasės turime būti labai atsargus. Visų pirma, kai kalbame apie biomasę, turime užtikrinti, kad naudojame tinkamas apskaitos taisyklės. Svarbu, kad mes, siekdami savo tikslų, nenaikintumėm miškų kažkur kitur. Mes siekdami gražių tikslų galime e, padaryti e, e, didžiulę žalą gamtai kitose šalise. Mes turime žinoti, iš kur ta biomasė atkeliauja ir ar tai yra tikrio, tikroji biomasė. Taigi reikia atitinkamų apskaitos taisyklių. Na ir toliau miškininkystė, miškų valdymas. Mūsų naudojama biomasė turėtų atkeliauti iš tų miškų, kurie yra tinkamai valdomi. Jie turėtų būti profesionaliai valdomi. Tai yra e, esminė iš ankstinė sąlyga. Norint užtikrinti, kad biomasė iš tikrųjų iš, iš tų miškų būtų laikoma atsinaunančios energijos šaltiniu. Taigi svarbu, kad miškai būtų e, tvariai valdomi ir kad nekeltų pavojaus e, štisiems regionams. Dėl offshorinės e, energijos po porą savaičių e, e, įvyks sustikimas su keliomis šalimis ir ten bus kalbama apie Šiaurės jūros šalių um, offshore įrenginių, offshore įrenginių tinklą. Mes turime rasti um, finansiškai atsiperkančius sprendimus. Jeigu kažkokie offshoriniai įrenginiai jūrose jau egzistuoja, tai nereikėtų jų dubliuoti. Turime rasti modernes, modernius sprendimus, taip pat kurti ir išmaniuosius tinklus jūrose. Tai tikrai labai sumažintų kaštus. Panas Barnija buvo susirūpinęs Kas atsitiktų, jeigu valstybės narės, tos valstybės narės, kurios vis dar e, naudoja daug iškastinio kūro, tarsi e, laikytų Paryžiaus sustarimą kaip įkaitų. Aš e, kalbėjausi su įvairiais valstybių ir, vyriaus, valstybių ir vyriausybių vadovais, taip pat ir su Lenkija, Lenkijos vadova, taip pat įtikinėjau, kad būtina kiek įmanoma sparčiau ratifikuoti Paryžiaus susitarimą. Mes tikrai e, norime, kad būtų skubiai patvirtinti teisės aktų pasiūlymai. Yra ETA sustarimas, yra Paryžiaus sustarimas ir mums svarbu, kad būtų sustarta ir dėl, dėl ne ETA sektoriaus. Yra būtini nauji teisės aktai. Mes e, Tinkime, kad galėsime valstybėms norėms suteikti tinkamos informacijos ir kad joms bus aiškiau, kaip turėtų atrodyti energetikos politika ateinančiais metais. Taip pat tikiuosi, kad valstybės narės laikysis savo sprendimų, kurie buvo patvirtinti vadovų taryboje prieš porą savaičių. Tuomet visi sutarė, kad Paryžiaus susitarimą būtina ratifikuoti kiek įmanoma greičiau tik tuomet jį bus galima įgyvendinti. Ponas Peterle. Buvo kalbėta apie mūsų strateginį susitarimą su Indija, tai yra geras pavyzdys ateičiai. Kartu su Mimica mes nusprendėme, kad pasinaudosime visomis galimybėmis, visomis priemonėmis, kad Afrikoje paremtume tą e, pereinamąjį laikotarpį. Mes taip pat norėtume pasinaudoti ir pozityvę patirtimi Junkerio investicijų fondų lėšomis, kurios buvo panaudotos, kad e, daugiau investuotume į Afriką, į šalies žalinimą, energetikos modernizavimą. Kamenrūjs kalbėjo apie nacionalinius planus, apie piliečių, piliečius bei išlaidas. Man atrodo, kad e, rudenį mes pradėsime intensyves dėrybas, pradėsim, pristatysime mūsų pirmąją ataskaitą apie e, kiekvienos šalies išlaido struktūrą ir e, norėjome įsiaiškinti, kas patenka į mūsų energetinės kainas. Žinome, kad tai buvo ir kūro kainos, bet tuo pačiu metu yra ir uh, E, tos didžiosios kainos, kurios yra neprimnamos nei e, verslui, nei gyventojams. O į tai patenka ir paskirstimas, įvairūs apmokestinimai, socialinės politikos. Tai štai mes turime renkti sąžiningas diskusijas su valstybėmis narėmis, kad e, ta kainos kaštų struktūra taptų kaip įmanoma skaidresnė ir kaip ją galima būtų pristatyti piliečiams ir dėl to mes naudosimės naują energetikos produkcijos demokratizavimo sistema, toliau apie situaciją Belgijoje. Mes atidžiai stebime, kas vyksta, įsiklausome į kaimynų nuogastavimus ir mes susisiekėme su Belgijos pareigūnais, nes jeigu iškils saugumo klausimų, tai, e, tai Europos komisija turės e, tikrai prisimti nemažą atsakomybę, tai štai mes susisiekėme su Belgijos pareigūnais ir bandome kalbėti su kaimynais, bandome suvokti, kokia yra situacija. Toliau ponas Balco irgi uždavė įdomų klausimą apie kainas, kainų struktūrą, taip paprastiems piliečiams ir pramonės, pramoniai energetikos kaina turi būti skaidra, jie turi suprasti, kiek moka, už ką moka, kokia yra konkurencinė situacija, todėl aš minėjau, kad tik tą ataskaitą, kuri bus labai svarbi šioms diskusijoms. Dar apie brandolinę energiją. Mes tikrai pradėjome tai jau daryti, o kai kurios šalis jau tai daro. Mes norime įtraukti energetikos kainų apskaičiavimą visus ciklus. Pradinį gamybos ciklą, visus, kad jie būtų inkorporuoti. Ir tai turėtų suteikti aiškesnį vaizdą, kokia yra energetikos kaina, kokie šaltiniai ir panašiai. Galiausiai paskutinis klausimas iš Šeik Pareikon dėl žiedinės ekonomikos, žemės ūkio ir atliekų. Manau, kad žiedinė ekonomika buvo pasiūlyta suvokti įvairiais būdais. Mes pateikėme savo požiūrį, požiūrį taip pat ir dėl atliekų strategijos, dėl žemės ūkio ir kaip tik tai ir bus mūsų bendru, bendro darbo dalis mes dalintume sprendimo prieimimo e, naštą, ieškosime geriausių sprendimų žemės e, sektoriui, siekiant e, patenkinti ir užtikrinti visus poreigius bei kovoti su klimato kaita. Tai tiek, dovanoju, kad taip ilgai kalbėjau. Tokie mano atsakymai. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū komisijos pirmininko pavaduotojai, kad jis atvyko į mūsų posėdį pagal mūsų tą struktūrinio dialogo formatą ir ačiū, kad jūs atsakėte taip pat į mūsų kolegų užduotus klausimus. Taigi ačiū už paskirtą laiką ir mes persime jau prie mūsų kito darbo tvarkės punkto nedelsiant, nes jau vėluojame. Taigi siūlau iš karto peršokti prie šešto ir septintojo punkto. Tai yra 2017 metų biudžetas įgaliojimai trišaliam dialogui ir taip pat mes turėsime keistis nuomonėmis su Jansu Gėjeriu, tai yra 17 biudžeto projekto klausimais. Kaip žinote, biudžeto padėtis yra kitokia, palyginus su ankstesniais metais, yra dėl to, kad mes nepatvirtinome biudžeto projekto ir komisija nusprendė palaukti, kuogi baigsis breksito referend, referendumas ir biudžeto projektas atidėtas. Bet kol kas žodį suteiksiu mūsų pranešėjui dėl biudžeto ir tada pradėsime diskusijas dėl mūsų pagrindinių darbo tvarkės punktų, kurie yra svarbus NV komitetui 17 metų biudžete. Prašom, Jensas Geiris. Labai atsiprašome, žinoma, kad vėlavome. Ačiū, pirmininkė. Visą laiką didžiulis malonumas išklausyti tai, ką pasakė, ką sako pano Šefčiovič. Man irgi labai patiko diskusijos su juo. Taigi, mielai pasinaudosiu jūsų kvietimu ir pristatysiu savo nuomonę dėl 2017 metų biudžeto. Uh, balandžio mėnesį e, plenariniai sesijos metu Strasbūrė buvo patvirtintos gairės dėl 17 metų biudžeto sudarimo. Ir aš galiu Jums papasakoti apie pačius svarbiausius tų gairių elementus. Jos apibūdina, šios gairės apibūdina biudžeto struktūrą. Kalbant apie 2016 metus, tai biudžeto marža trečioje kategorijoje jau buvo visiškai išnaudota. Tai yra ta marža, kuris susijusi ir su mūsų aplinkos komiteto kompetencija. Taip atsitiko dėl to, kad trečioje kategorijoje buvusios lėšos buvo panaudotos e, ir tam, kad valstybės narės suvaldytų pabėgėlių krizę. Ir dabar yra tokia padėtis, kai viena vertus e, tęsiasi ankstesnių metų krizės. Ir nedaug yra vilties, kad pabėgėlių krizė e, labai sparčiai išsispręs ir jai reikės mažiau pinigų. Taip pat daugelio valstybių narių tęsiasi ekonomikos krizė. Mes e, turime dirbti su vidutinės trukmės laikotarpio finansinė perspektyva. Tuo labai džiaugiasi kai kurios valstybės narės, ypač mano atstovaujama šalis. Ir čia šiek tiek ironiškai pasakysiu, Ko gero, didžiausias politinis pasiekimas yra tas, kad pirmą kartą ES biudžetas sumažėjo, o ne išaugo. Ir 2013 metais galbūt biudžetas ir atrodė gerai, tačiau e, ES neturėjo pakankamai lėšų įveikti visoms krizėms. Na, o dabar 16 metai e, dar nesibaigė, bet mes turėjome jau mobilizuoti biudžeto papildymą. Aišku, laikydamiesi biudžeto e, sudarimo sąlygų. Aišku, mūsų e, galimybės labai riboja ir MFF, tokiametė finansinė programa. Tiesą sakant, aš nežinau, kaip mes išsiversime su šia vidutinės trukmės laikotarpio finansinė perspektyva. Komisija šiais metais atliks peržiūrą ir aš su nekantrumu laukiu tos peržiūros rezultatų. Mes turime kažkur rasti 3,8 milijardus eurų EFSI garantijoms. Kol kas šių pinigų dar neturime. Šios lėšos dar nebuvo mobilizuotos. Ir buvo patiktas pasiūlymas labiau orientuotis į komisijos politikos pasiūlymus, ypač ekonomikos rytyje, ir pagal tai renkti biudžetą. Mes taip pat norime finansuoti e, kovos su jaunimo nedarbu iniciatyvą, taip pat kovą su skurdu, Mums reikia finansuoti ir kovą su klimato kaita. Turime daug įvairių užduočių, bet dabar e, krizės metais turime mažiau lėšų. Tai tokios yra sąlygos, kuriamis dirbame. E, Levija neseniai pasakė, ir čia irgi pateiksiu ironišką pastebėjimą, kad uh, Komisija savo biudžeto pasiūlymą dar nepatikė dėl artėjančių, artėjančių Junktinės karalystės referendumo. Na, iš tikrųjų, e, šią frazę būtų galima ginčyti. E, oficiali komisijos pozicija yra ta, kad dar nebaigia e, skai, skaičiuoti, kiek reikės pinigų pabėgėlių kriziai įveikti. Bet ir jūsų paminėta priežastis yra tikrai svarbi. Tai Nelabai man patinka toks e, išsisukinėjimas. Dabar Berlemon pastate net bijoma garsiau trinktelti durimis tam, kad neišsigastų koks nors jungtinės karalystės rinkėjas. Taigi, ko gero, kaip, kaip ir jūs, aš taip pat įvertinčiau tą situaciją. Dėl Envi komiteto pasiūlymų jiems visiems pritarčiau. Uh, Aš kaip pranešėjas tokiems tikslams pritariu, bet nežinau, ar mums pavyks pasiekti šios tikslus. Nes vis dėlto biudžeto sudarimo galimybės yra ribotos ir tikrai aš bent norėčiau kovoti, kad būtų skirtas pakankamas finansavimas svarbiausiams biudžeto eilutėms, bent jau, kad e, aplinkos rytie biudžetas nebūtų mažinamas bet tiesą sakant, nekažin ką galiu pažadėti tokiamis aplinkybėmis. Labai džiugiuosi dėl aštunto punkto. Yra daug agentūrų, už kurias yra atsakingas šis komitetas, kurios yra Envi komiteto kompetencija. Taigi tikrai puikiai žinau, kokia yra padėtis tose agentūrose. Ir čia vėlgi aplinkybės panašios. Vis daugiau iššūkių, vis daugiau užduočių tenka toms agentūroms ir vis mažiau lėšų. Aš tikrai pasisakau už tai, kad ateityje e, reikėtų plačiau padiskutuoti apie agentūrų galimybės. Bet uh, Jeigu kalbame apie agentūras, tai visai galėčiau įsivaizduoti, kad tos agentūros iš dalies būtų e, e, e, finansuojamas iš pramonės sektoriaus. Ir tai padėtų sumažinti naštą ES biudžetui. Na, galbūt ne šiandien ir ne šiame komitete turėtų vykti tokias diskusijos. Šiandien siūlyčiau sutelkti dėmesį tik šį dabartinį biudžetą. Ačiū. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jisai mums pristatė 17 biudžeto prioritetus. Ir kaip aš jau sakiau, pirmiau ir pranešėjas pa brėžia, tai yra neįprasta procedūra, nes yra nemažai atidėliojimų. Kaip jums yra žinome, aplinkosaugos klausimai yra e, horizontalūs ir patenka ne tik į mūsų komiteto kompetencijų sritį, bet taip pat ir į kitų, galima sakyti, visų komitetų kompetencijas. Paryžiaus susitarimas ir visi po jo įvykę įvykiai turi, būti, turi patekti į biudžetą. Mes negalime neįvertinti ES numatytų prioritetų aplinkosaugai. Ir aš šioje srityje noriu išreikšti savo įsipareigojimą, kad e, sieksiu, jog visi aplinkosaugos klausimai būtų iki galo įgyvendinti. Kaip žinote, kad e, asignav... mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimai nėra e, suderinami ES. Ir mokėjimų asignavimai dažnai sustabdo e, sklandų biudžeto įgyvendinimą. Aš 13 metais buvau biudžeto pranešėjų ir 13, po 13 metų situacija niekiek nepagerėjo, vien tik tai blogėjo. Todėl man atrodo, jog dabar būtina, kad daugiametė finansinėje programoje būtų atsižvelgiama į tas finansavimo problemas. Ir nuomonę, tas nuomonės išdėstėme. Pirmiausia, pasisakome už biudžeto įgyvendinimą bei numatytų lėšų daugiametinėje finansinėje programoje skiriamo jos turi būti išsaugotos. Reikia taip pat e, kalbėti apie mokėjimų ir įsipareigojimų asignavimų pusiausvyrą. O taip pat e, agentūros, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, agentūros privalo įgyvendinti joms e, numatytus tikslus. Negalime prileisti, kad kai kurios funkcijos būtų skirt skirtos tik kai kurioms agentūroms ir kad tokiu būdu būtų užglaistomos tos biudžeto skylės. Kaip pranešėjas teisingai pastebėjo, daugelis agentūrų m, mm, savo biudžetą papildo iš privačių subjektų. Tačiau nėra pajėgios vykdyti savo funkcijų dėl to, kad e, dažniausiai teikia um, asmenio pobūdžio paslaugas. Ir mes norime tą problemą iškelti ir dėl to diskutuoti. Toliau kolega Jachtenmaki. Dėkoju. Aš noriu padėkoti pranešėjui už tokią įdomią ataskaitą. Žengėme teisinga linkme. Aš pati esu biudžeto komiteto narė ir puikiai žinau, kokios yra problemos, kokie yra poreikiai, koks yra spaudimas taupyti. Aš pati dažnai irgi kalbėjau už tai, jog reikia taupyti, o dabar valstybės narės ir pačios turėjo ekonominių problemų ir todėl ES irgi privalo protingai panaudoti savo turimus išteklius ir galbūt kai kartais, kartais tą padaryti išradingai. Kai kalbame apie nuosavus išteklius, tai turiu struktūrinių klausimų. Yra struktūrinių klausimų, kurie dar nėra išspręsti. Ir aš manau, kad Envi komiteto biudžetas ir to biudžeto eilutės e, mažinimas neturėtų būti vykdomas klimato, e, kai, kovos su klimato kaita sąskaita. Be jokios abejonės lėšas reikia panaudoti veiksmingai, geriausių būdų, tai yra mūsų atsakomybė ir prievalė. Ir Mes turime pabrėžti, kad šio finansavimo laikotarpio 20 procentų finansavimo turi būti skirta klimato kaitos sričiai. Akivaizdu, kad mes pasisakome už mažą anglę ekonomiką, ir suvokime, kad lėšų trūksta žemės ūkiui bei žiediniai ekonomikai. Mums taip pat reikia lėšų mūsų pačių įsipareigojimus ir tikiuosi, kad finansavimas nebus mažinamas. Dėkuoju toliau, ponia Kademek. Ačiū. Aš irgi norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti Esu tikra, kad bendradarbiaudami su mūsų pranešėjai mes parinksime labai išsame nuomonę. Ir tikrai pasitikiu Jens Gajer. Pritariu tam, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. Kalbėdami apie biudžetą, turime laikyti štai kokio principo. Tai, kas galioja valstybių narių biudžetams, turi galioti ir ES biudžetui. Reikia investuoti į sveikatą, aplinkos apsaugą, ateitį. Tai ilgalaikę perspektyvą gali padėti sumažinti naštą mokesčių mokėtams. Reikia vykdyti toleregišką politiką. Mes, mano akimis, daugelės ryčių vykdome labai trumpalaikę ekonominę politiką. Mes turėtumėm parengti europinius e, energetikos standartus, bet aišku, tam reikia atitinkamo biudžeto ir aš tikiuosi, kad 2017 metų biudžetas atitiks mūsų lūkesčius. Ačiū. Děkuji, pane předsedo. Také nekonečno. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjų, kuris kalbėjo apie agentūras. Uh, mums tai yra aktualu, mes suvokiame ir žinome, kokios yra finansavimo problemos, bet mes patys reikalame iš agentūrų, kad jos darytų vis daugiau, o paskiau kalbame apie finansus. Na, tai tik tai įrodo, kad e, mes sudaroma įspūdį, jog norime, kad viskas būtų taip sklandžiai atlikta, tačiau esame priboti. Yra numatytas biudžetas ir jisai negali būti išbalansuotas. Bet kokiu atveju džiugu, kad pranešėjas e, paminėjo šį klausimą ir yra nuomonės, tos nuomonės, jog negalime mažinti agentūrų finansavimą. Bet vis, vis viena, jeigu yra kažkokie ekspertai, privalome jiems sumokėti. Ir agentūrų biudžetas negali būti sumažintas. Bet norėčiau atkreipti dėmesį ir į kitą klausimą. Trūksta kai kurių dalykų. Tą minėjome beje ir pernai. Pavyzdžiui, tūks, trūksta finansavimo 2000 2000 tink, Natūra 2000 tinklų finansavimui. Mes norėtume, kad e, priemonė būtų naudojamasi e, sklandžiai, o valstybės kritikuoja, kad pagal šią programą mes jos nesulaukė pakankamai finansavimo. Taigi kaip joms padėti? Iš jų prašome e, naujų teritorijų paskelbimo įtraukimo į Natūra 2000, o finansavimo papildomo nesuteikiame. Nepamirškime šitame biudžete Natūra 2000 projektų. Nes kol kas to padaryti mums nepavyksta, mums tiesiog nepavyksta surasti finansinių išteklių, norint padėti valstybėms narėms kurios ir taip sunkiai sugeba įgyvendinti tuos reikalavimus susijusius su Natura 2000 projektu. Tai yra ne tik įsipareigojimas ant popieriaus, bet tai yra labai praktinis veiksmas. Mano supratimu, tai yra esminis dalykas. Ir mes pateiksime savo pakeitimus šio klausimu. Taigi labai noriu padėkoti pranešėjui, taip pat biudžeto komiteto pranešėjui. Manau, kad galbūt visko neišspręsime, bet vieną kitą galbūt problemėlę mes ir išspręsime. Dėkoju, sako ponia Müller. Svarbu štai kas mano supratimu. Aštuntajame paragrafe. Puiku, kad yra paminėtos agentūros, tokį sprendimą primė pranešėjas. Ten yra minima ta agentūra, kurią mes puikiai žinom. Šiais pasaraisiais mėnesiais dėl e, glifosatų ir genetiškai modifikuotų organizmų diskusija yra ypač išsiplėtojusi. E, maisto saugos Ankendūros pozicija buvo ginčiama, kvestionuojama. Pone Geir, jūs sakėte, kad norite dar mažiau lėšų skirti agentūrai ir norite, kad įmonės mokėtų vis daugiau. O aš manau, kad mes, politikai, turime surenkti nepriklausomą ir moksliškai bei techniškai pagristą diskusiją. Tad mums reikia priimti teisingus politinius sprendimus, remiantis moksliškai pagristais argumentais. Ar jūs nemanote, kad mes turėtume didinti biudžetą tam, kad mokslo nepriklausomumas būtų dar labiau užtikrintas? Aš manau, kad tai būtų geriausias būdas, racionaliausias būdas veikti. Ir tai mano supratimu, labai palengvintų mums sprendimų prieimimą. Tad mano supratimu, tendencija turėtų būti atvirkščia. Jūs sakote, reikėtų mažiau prašyti iš pramonės, mažinti finansavimo agentūrą. Aš manau, kad reikėtų priešingai. Pone Grostėt, ačiū, pone pirmininkė, labai greitai, labai trumpai norėčiau pasveikinti pranešėją pateikusi tokią politinę refleksiją. Gaila be abejo, kad dėl referendumo Junktinėje karalystėje turėsime laukti nes ko gero gal reikėtų šiuo atveju netgi parodyti Europos valią žengti pirmin. Mes čia pripažįstam savo silpnumą, dėl to labai apmaudu. Pritariu tam, ką sakė pranešėjas ir kolegos. Labai svarbu, kad mes apgintume agentūrų biudžetą. Ir be kita ko, tos agentūros, su kuria ypač glaučiai bendradarbiaujame. Nes mes tų agentūrų prašome vis daugiau ir daugiau užduočių, vis daugiau ir daugiau ir mums sakoma, kad vis sunkiau toms agentūroms tinkamai sureaguoti į Europos parlamento pageidavimus, prašymus, turėtume bent jau išlaikyti tokį biudžetą, koks jis yra. Reikėtų netgi pabandyti jį šiek tiek padidinti, mano supratimu. Nes priešingų atveju tai agentūrai veikti iš ties yra labai sunku. Tad parodykim parlamentui savo valią, parodykim, kad nenorime mažinti tos agentūros biudžetą, Jeigu susidurėm su didelim krizėm, tai dar nereiškia, kad turime nuolatos rėžti biudžetą numatytą tam, kam jis buvo paskirtas. Juolab, kad ES biudžetas yra labai menkas, lyginant su tuo, kokios užduotis mums tenka. Ir man atrodo, kad reikia parodyti valstybėms narėms, kad mes e, nepritarėme jų siekiui vienai par kitai primesti savo valdymą Europai. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Nežinau, ar Europos komisijos atstovai norėtų pasakyti regis ne. Tada žodis ponui Gairiui, pagrindiniam pranešėjų diskusijos apibendrinimui. Prašau. Ja, Labai ačiū už pastabas. Norėčiau apibendrindamas pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, dėl pačios procedūros. Tikrai pikta, kad e, Europos komisija maždaug keturiomis savaitėmis atidėjo pasiūlymą dėl biudžeto paskelbimą, bet Europos parlamentui tai nesudaro itin didelių problemų. Paprastai pagal biudžeto procedūrą E, kitas žingsnis yra diskusija apie mandatą trilogę, kai vyksta dėrybos dėl biudžeto su komisija ir taryba. Ir dabar mes to negalėsime padaryti. Uh, tam reikia pasirinkti, o artėja vasaros atostogos. Jeigu mes gausime biudžeto projektą tik birželio mėnesį, tai tikrai mums nebeliks laiko dar vienam pranešimui parengti. Aš visai susitaikčiau su tuo, kad bus vienu pranešimu, ant kurio būtų užrašyta mano pavardė mažiau. Nieko čia baisaus. Turiu pasakyti, kad panašiai pasielgėme ir 2014 metais. Tuomet dėl e, Europos parlamento rinkimų e, buvo naudojamas sutrumpinta, supaprastinta biudžeto procedūra. E, ankstesnė parlamento kadencija baigė darbą likus keturiom ar šešiom savaitėms iki rinkimų. Bet nieko čia baisaus. Beje, pirmininkausianti Slovakija jau dabar nervinasi, nes jai pirmininkauti teks pirmą kartą, o biudžeto patvirtinimo procedūra bus sudėtingesnė, e, nes bus mažiau laiko, taigi Slovakijai bus sunku. Ta pripažįstame. Norėčiau šiek tiek nuraminti kolegą Levyje dėl įsipareigojimų. Um, ir mokėjimo signavimu. Mums situacija jau buvo žinoma. Kalbant apie naują vidutinės trukmės perspektyvą, tai joje yra numatyta lėšų, kuriam, iš kurių komisija gali at, apmokėti sąskaitas. Uh, Bet anglaudė yra per trumpa. Mes jau ją užsitraukėme iki pat kaklo. Kaklų šilta, bet kojos šala. Ir panašu, kad mm, būtent taip atsitiko ir su biudžetu. E, kolega Levija puikiai supranta, kad e, finansinės perspektyvos pabaigoje jau būna išnaudotos lėšos, bet e, įsipareigų, neapmokėtų sąskaitų yra ir e, jos kaupėsi. Mes šią problemą kiekvieną kartą, kai tik turime progą, aptarinėjame su taryba. Ta darysime ir ateityje. Bet, ir čia perinu prie antro pastebėjimo, Europos parlamentas Deja, bet tai yra e, vienas iš e, Lisabono starties trūkumų yra štai koks. Mūsų vaidmuo nebėra toks svarbus kaip praeitie. Mes nebetekome antro klausimo ir mums tikrai reikia taikstyti su taryba. Bet mes galime pasinaudoti e, galimybę atmesti biudžetą Tai reikštų, kad komisija toliau turėtų dirbti pagal 2016 metų biudžetą. Tiksliau, kiekvienam e, mėnesiui e, e, būtų skirta viena dvyliktoji 2016 metų biudžeto dalis. Tai yra įmanoma. Ir tuomet reikėtų įsiklausyti į tai, ką sako kolegos e, iš kitų komitetų, kurie išnaudoja daugiau lėšų negu kad mes. Turiu omeny ir regionų politiką, ir tyrimų, mokslinio tyrimų politiką. E, e, Šioje srityje yra gyvendinama daug pro, programų, taigi mes turime elgtis labai atsargiai. Europos parlamentas yra stiprus tik tol, kol e, Europos parlamento nariai gali paremti vieną pasiūlymą. Jeigu būtų atmestas e, biudžeto projektas, tai parodytų, kad Europos parlamentas nebėra vieningas. Kiti komitetai irgi jau sako, kas jiems nepatinka. Kai kas sako, kad biudžeto projektą būtų galima ir atmesti, na, tuomet kiltų konfliktas, bet aš tikiuosi, kad jo neįvyks, jis neįvyks. Pirmininkaujant e, Luksemburgui vyko labai sudėtingos darybos dėl biudžeto, tačiau jos buvo labai sėkmingos, bent jau Europos parlamento vertinimu. Uh, E, Luksemburgas sugebėjo suvaldyti konfliktus pačioje taryboje. Komisarė Georgieva jau vardino, kad taryboje yra tarsi trys grupės. Ir aš ją cituoju, jis sako, kad yra žemės ūkio draugai, e, nuolaidų draugai, ir sanglaudos draugai. Taigi yra trys grupės taryboje. Ir šios trys grupės e, formuoja tarybos poziciją. Štai, pavyzdžiui, nuolaidų draugai. E, šiai grupiai priklauso ir mano šalis. Ši grupė vis nuolat nori sumažinti išlaidas, nes uh, mes mastome apie tai, kiek tai reikš e, mums, kokią sumą mes turėsime pervesti Bruseliu, kaip tą sumą būtų galima sumažinti. Daugelis valstybių narių bando sumažinti mokėjimus ir galiu jums pasakyti, kad tikrai atidžiai stebėsiu, kad nebūtų e, dar labiau mažinama, mažinamas biudžetas trečioje kategorijoje, kas mums yra svarbiausia, yra nedidelė marža antroje kategorijoje. Galbūt būtų galima ją panaudoti, siekiant apsaugoti aplinkos programas. Noriu padėkoti už klausimą poniai Müller. Pasakysiu štai ką. Nesiekiu, kad pramonės sektorius pervestų daugiau pinigų agentūroms. Bent jau negalima būtų užtikrinti tokios prievalės. Svarbu, kad ekspertai būtų nepriklausomi. Ypač, pavyzdžiui, tie ekspertai, kurie teikia e, rekomendacijas dėl vaistų saugumo, uh, E, Europos vaisto agentūroje EMEA. Ir mums pavyko čia šitą pakeisti. Aš puikiai pažįstu EMEA direktorių, jis anksčiau buvo biudžeto administratorius e, Europos parlamente. Ir jis sako, pažiūrėkime, kokia yra e, padėtis universitetuose. Farmacija dėst, Kalbant apie farmaciją dėstančius profesorius, visoje ES pavyko rasti tik vieną, kuris per pastaruosius trejus metus nedirbo su pramonės sektoriumi. Taigi tai yra didžiulė retenybė. Ir iš tikrųjų, uh, daug e, universitetų gauna paramos iš įmonių, iš pramonės. Ir iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju kokį nors profesorių, kuris pasakytų, ne, aš noriu būti nepriklausomas tokios ir tokios agentūros e, e, ekspertas, vertintojas, dėl to aš atmetu visų įmonių pasiūlymus. E, daugelis profesorių e, gauna paramą iš e, farmacijos sektoriaus už tam tikras užduotis. Ir už tas paslaugas pramonė moka tam tikrus mokesčius. Pavyzdžiui, jeigu tokią paslaugą užsako agentūroje, Galbūt tas mokestis galėtų būti didesnis, galbūt tai padėtų finansuoti agentūrų veiklą. Ir tai reikštų, kad mes galėtumėm sumažinti mokėjimus tokiams agentūrams iš biudžeto. Tai reikštų, kad agentūros, ko gero, galėtų įdarbinti ir daugiau personalo. Taip. Arba galbūt kažkaip kitaip reikėtų formuoti agentūrų užduotis. Viena vertus agentūra sako, ponas Gajar, Mums tenka vis daugiau užduočių ir mes jau priartėme prie savo galimybių ribos. Bet antra vertus, mes turime laikytis 2013 metų susitarimo. Tas susitarimas galioja visoms ES institucijoms bei agentūroms. O būtent visi turi sumažinti personalą 5 procentais. Visos institucijos ir agentūros tai turi padaryti. Buvo nurodyta kiekvienai agentūrai e, personalo skaičių sumažinti 5 procentais, tačiau e, agentūroms e, buvo pavesta daugiau užduočių. Kai kuriams agentūroms uh, teko atleisti ne 10 procentų darbuotojų ir tikrai tai yra labai skaudi situacija daugelio agentūrų. Na, nežinau, kaip valstybės narėse būtų galima paaiškinti, kad ES turėtų gauti daugiau pinigų. Pavyzdžiui, Jeigu Vokietijoje aš pareikščiau, kad reikia daugiau pinigų ES tam, kad ji galėtų vykdyti savo užduotis, tai reikštų, kad valstybės narės e, turėtų tam suteikti daugiau finansavimo arba ES turėtų turėti daugiau nuosavų išteklių, pavyzdžiui, iš padidintų mokesčių rinkliavų. Tai būtų galima užtikrinti įplaukas į biudžetą. Na, bet tai yra kita tema, kurią mielai su jumis galėsiu padiskutuoti ateityje. Jeigu dar turėtumėte kokiu nors klausimu, mielai juos atsakysiu. Ačiū. Thank you, Mr. Geyer. Ačiū. Uh, only... Labadiena visiems. Man tenka viena užduotis šiuo klausimu. Turiu informuoti apie darbų tvarkaraštį dėl trilogo Envi komitete. Pakeitimus teikti NV komitete galima iki gegužės 31 dienos vidurdienio. Balsuosime NV komitete birželio 21. Plenarinėme posėdėje balsuoti numatyta Liepos mėnesio plenarinė sesija. Tarp Liepos 4 ir 7 vyks balsavimas. Biudžeto komitete Birželio 15-16 bus nagrinimas pranešimo projektas, biudžeto komitetas balsuos Birželio 13. Toks turbūt tvarkaraštis, ačiū ponui Gairiui už tai, kad pristatė Envi komitetui savo pranešimą. O dabar keliaujam prie kito darbo tvarkis klausimo. Ir tai yra Reglamento e, numeris 1935-2004 įgyvendinimas ES lygmenių, to įgyvendinimo vertinimas ir poveikis. Norėčiau kreiptis į Kateriną Karanfilovą iš IPRS generalinio direktorato ir pristatyti šį klausimą. Žodis jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, ačiū suteikta galimybę pristatyti studiją. Aš dirbu ekspost vertinimo padalinyje mūsų. Darbas yra padėti Europos parlamento komitetams, kalbant apie, apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą. Mes vertiname įgyvendintų teisės aktų ir politikų ES poveikį. Jūs esate matę mūsų leidinių neseniai. E, kai dėl su maistu besiliečiančių medžiagų šis reglamentas, jo reglamento vertinimas buvo atliktas tam, kad padėtume jums studijo vertinamas to reglamento gyvenimo poveikis 1935-2004 metų. Ir čia yra numatyti svarbiausi tikslai ir reikalavimai medžiagoms besiliečiančiam su maistu. Čia yra atlikta apklausa 15 metų gruodį, 16 metų vasarį ir suinteresuotos pusės atstovauja ir vartotojams, ir vartotojų organizacijoms, ir tyrėjams. Visos 28 valstybės narės dalyvavo šioje apklausoje klausoje dalyvavo kompetentingos struktūros, taip pat dalyvavo Europos komisija ir EFSA. Iš viso sulaukėme 61 individualaus atsakymo iš vairių suinteresuotų pusių. Taigi, taigi atstovaujama labai plačiam suinteresuotųjų ratui. Norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems apklausoje EPRS vardu. Duomenys buvo surinkti, buvo pateikti klausimynai ir buvo klausima apie e, galiojančius standartus, buvo atlikti svarbiausi penki vertinimai susiję su teisės akto e, nuoseklumu, e, logiškumu, pridėtinė vertė ir panašiai. Taip pat buvo kalbama apie teisės akto papildomumą, kitas teisės akto jo naudingumą. Apklausa parodė, kad yra dvi svarbiausios problemos suinteresuotoms pusėms. Pirmiausia, problema susijusi su teisės aktais ir taip pat problema susijusi su e, įgyvendinimu galiojant tokioms taisyklėms, kokios jos yra dabar. Suinteresuotos pusės mano, kad nepilnas yra dabartinis teisinas. Trūksta kai kurių specifinių priemonių e, svarbioms medžiagoms besiliečiančioms su maistu. Pasak reglamento, e, tos medžiagos, kurios liečiasi su maistu, neturėtų kenkti žmogaus sveikatai arba ne, neturėtų keisti paties maisto. Tai yra svarbiausi reikalavimai, kurie yra susijęs su visomis medžiagomis, kurios liečiasi su maistu. 17 medžiagų išdėstytų priedė yra susijusios su tokiais reikalavimais, jums galėtų būti priimti specifiniai reikalavimai. <clears throat> Specifinės priemonės ir gyvenimus pagal jų pobūdį ir taip pat atsižvelgime į tų medžiagų egzistavimą arba ne, kai kalbama apie svarbiausių e, taisyklių įgyvendinimą. Specifinių priemonių ES lygmenių kol kas nėra priimta, valstybės narės galėtų nacionalinių lygmenių tokias priimti. <clears throat> Taigi buvo priimtos kol kas keturioms iš septyniolikos medžiagų tokios taisyklės - plastikui, keramikai, perdirbtai celiuliozė ir taip vadinamoms aktyvioms ir išmanioms medžiagoms. 13 medžiagų kol kas dar nėra harmonizuotos ES lygmenių ir valstybės narės yra prieimusios specifinės priemonės joms nacionalinių lygmenių. <clears throat> Ir iš čia ir kyla problemos. Bendra tendencija yra tokia, sako suinteresuotos pusės, kad ES specifinės priemonės nėra primtos tam tikroms medžiagoms ir toms medžiagoms sunku numatyti kokius nors bendrus e, saugumo reikalavimus. Tačiau reikia pasakyti, kad nacionaliniai reikalavimai iškraipo rinką tiems produktams, nes reikalavimai skiriasi atskirose valstybėse narėse. Būtent dėl to trūkstant bendrų standartų <clears throat> E, nėra bendrų taisyklių ir tai turi neigiamą poveikį. Galima pateikti tokių pavyzdžių, kuriuos minėjai ir suinteresuotieji apklaustieji. Tokie dalykai kaip vidaus rinkos barjerai, e, tokie dalykai kaip vieningas saugumo įgyvendinimas ES lygmenių, negalėjimas to saugumo įgyvendinti, e, skirtingos leidimų sistemos atskirose valstybėse narėse, nes skirtingos taisyklės, konkurencingumo praradimas e, ir inovacijų stabdymas. Tai štai, būtent dėl to didelė dauguma apklaustųjų rekomenduoja e, priimti bendras taisyklės toms medžiagoms, kurios kol kas nėra harmonizuotos ES lygmeniu. Čia mes kalbame apie problemas susijusias su taisyklių harmonizavimu. 60 procentai apklaustųjų nurodo, kad tokios taisyklės būtų būtinos. Kai dėl apriepties to harmonizavimo e, priemonių e, apklausėjai teikia dvi svarbiausias rekomendacijas. ES turėtų numatyti bendrus standartus testavimo metodams, tam, kad būtų galima įsitikinti, kad medžiagos yra testuojamos kompanijų ir suinteresuotų struktūrų pagal tos pačius metodus galiojančius ES. Antra, testavimo standartai turėtų būti specifiniai kiekvienai medžiagai besiliečiančiai su maistu, nes jos kiekviena turi savų, tik joms būdingos savybių. Ir tos medžiagos turėtų būti taip pat testuojamos e, taip, kaip numatyta testuoti medžiagas besiliečiančias su maistu, kad būtų galima uh, E, pasiekti neklaidinančių rezultatų. E, mokslo tyrimais turėtų būti pagristi šie testai ir sprendimai, kad būtų galima atlikti mokslinius vertinimus to prireikus. E, bendradarbiavimas tarp svarbiausių veikėjų, kurie turi tam tikrų žinių mūsų aptariamoje srityje, būtų rekomenduojamas. Svarbu kad perdirbtų kad būtų atsižvelgiama perdirbtų produktų efektą ir įvairius kitus efektus. Problemos, apie kurias kalbėjo apklausieji, yra susijęs su atsekomumu, su dokumentacijos atitikimu ir su kontrolės atlikimu. E, apklausieji rekomenduoja laikytis tokių priemonių. Labai svarbu, kad būtų užtikrintas atsiekamumas, kad būtų teikiama reikiama dokumentacija ir kad atliekama kontrolė padėtų tobulėti. E, labai svarbu taip pat, kad būtų užtikrinamas patikimumas, kad jis būtų pagerintas. Suinteresuotos pusės kalba kol kas apie prastos kokybės atsiekamumą. Tai yra bendra tendencija. Ir apklaustieji rekomenduoja pirmiausia apmokyti verslo struktūras ir gyvendinimo struktūras, kad būtų galima pagerinti reikalavimo atitikimą ir kad būtų galima pagerinti gyvendimo gebėjimus. Turi būti dedamos pastangos, kad būtų galima pagerinti importuotų mūsų aptarimų medžiagų atsiekamumą. Ir taip pat turėtų būti numatytos identifikavimo priemonės tam, kad palengvėtų atsiekamumas. Kai dėl kontrolės E, atsakius į klausimus, mano, kad, kad visa veikla neturi būti vykdoma intensyviai tik valstybėse narėse. E, reikėtų, kad būtų atlikti papildomi tyrimai. Ir mes manome, kad kontrolės veikla ir intensyvumas turėtų būti intensyvus. Taip pat reikėtų užtikrinti dokumentų atitikimą ir taip pat tinkamai kontroliuoti importuomas iš trečių šalių medžiagas. Visa tai yra labai svarbu ir tai būtų svarbu valstybėms narėms rengiant tolesnės priemonės ES lygmenių, kaip to prašo suinteresuotos pusės. E, čia jūs taip pat ekrane galite matyti su gyvendinimu susijusius apklausųjų vertinimus. Egzami kriterijai rodo, kad e, rinkos tikslai svarbiausia yra susiję su harmonizuotų ir neharmonizuotų medžiagų tikrinimu. E, su maistu besiliečiančių medžiagų kontrolė ES lygmenių turėtų būti užtikrinta kuo plačiau. Tokia yra apklausųjų nuomonė. Ačiū uždėmesi ir esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Now... Dėkuoju jūsų pristatymą, dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už puikų pristatymą. Buvo pristatytas atliktas tyrimas. Iš tiesų tyrimė pabrėžtos išvados yra beveik tokios pačios kaip ir mano pranešime. Svarbu, kai rengiame rekomendacijas, e, jas remti faktais, o ne vien tik pagidavimais. Bendrai paėmus dabartinėse teisės aktuose yra tinkamas teisinis pagrindas FCM tai yra su maistu besileidžiančiom medžiagoms. Bet trūksta specifinių priemonių konkrečioms medžiagoms. Turiu omenyje tiek įgyvendinimą, tiek medžiagų kontrolę arba įvertinimą. Taigi yra visi eilės sąlygų, kurias aš ir norėčiau paminėti. Pirmiausia, rekomenduoju kreiptis į komisiją, kad jinai ES lygių patvirtintų daugiau priemonių tokioms medžiagoms. Tai yra popieriui, e, medžiagoms, rašalui, plastikui. Tai yra tos e, sritis, kurio, kuriuose reglamentavimo pasigenda suinteresuoti subjektai. Ir kurie kalbėjo apie esančias problemas. Taigi mums ES lygių trūksta daugiau priemonių, kad jos būtų vienodos minėtoms medžiagoms. Toliau, labai svarbu, kad maisto sektorija būtų užtikrinta, užtikrintos saugos priemonės. Čia turėtume dėmesingai išnagrinėti EFSOS taisyklės. Visų pirmiausia, EFSAI turime skirti papildomą finansavimą, nes jeigu bus daugiau taisyklių, tuomet teks daugiau ir kontrolio, o kontroliams reikia papildomo finansavimo. Turime garantuoti taip pat ir EFSAI reikalingus įgaliojimus atlyginėti tas kontrolės nes vis daugiau valstybių narių pastebėjo, kad hormonų sistemą ardančios medžiagos migruoja į maistą. Ir tokiu būdu kelia pavojų reaguodamas su kitomis cheminėmis medžiagomis. Tai yra ne tik maisto saugos, bet ir kitos sritis, kurioms trūksta reglamentavimo. Taigi nėra abejonės, kad mes privalome žvelgti į kontrolės ir e, patikrinimo sritį bendrai. Mums reikia vienos sistemos, vienos kontrolės sistemos ir komisija mums turėtų tą paruošti, paruošti gairias, bet taip pat ir padėti valstybėms parengti kvalifikuotą personalą, kad kontrolės būtų veiksmingesnės. Žvelgime ne tik į kontrolę kaip į tokią, bet į, į rizikos faktorių. Taip pat paskiau svarbu ir atsiekamumas. Kai žvelgime į trečiasią šalis, tai joms turėtume taikyti tas pačias tuos pačius reikalavimus, maisto saugos reikalavimus, kaip ir ES. Žinoma, e, ataskaita neturi viršyti tam tikro žodžių skaičiaus, todėl aš negalėjau įtraukti visas mintis, visus pasiūlymus. Bet e, nepamirškime, kad reikėtų paminėti taip pat ir su maistu besiliečiančių medžiagų ryšį su žiedinė ekonomika. Tai nėra kažkokia abstrakcija. Žiedinė ekonomika egzistuoja ir todėl norėčiau, kad tai irgi būtų įtraukta ir aš ketinu pateikti pakeitimų. Bet kokiu atveju tai yra geras pagrindas, mums reikia taip pat patobulinimų, reikėtų patobulinimų tiek dėl kontrolių, tiek konkrečių medžiagų, taip pat dėl EFSOS įgaliojimų, įgaliojimų atlikti rizikos vertinimą. Tokie pastebėjimai. Taigi dar kartą ačiū už e, atliktą tyrimą ir lauksiu bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais. Nors, nu, aišku, mums to laiko ir nebedaug liko, kelios savaitės tik tai, bet Tikiuosi, kad diskusijos iki pakeitimų pateikimo datos bus intensyvios. Dėkoju. Pirmasis raundas dabar keismės nuomonės su šešėliniais pranešėjais. Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai Kristel Šadilmoze. Iš tikrųjų, ji puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad mes iš tikrųjų einame. Turime visą laiką galimybę įvertinti, ar pasukome teisingą linkmę ar ne. Noriu padėkoti ir už atliktą prezentaciją. Iš tikrųjų, prezentacijos metu buvo pateikti būtent tie patys klausimai, kurie anksčiau rūpėjo ir mums. Ir beje, dar norėčiau pasakyti kai ką komisijai. Aš irgi labai apgailestauju dėl to, kad mes vis dar negavome jungtinių tyrimo centro atliktos analizės rezultatų. Jie būtų mums tikrai labai pravertę diskutuojant komitete. Kalbėsiu trumpai, nes jau daug kas buvo pasakyta. Yra keturios harmonizuotos priemonės ir trylika neharmonizuotų priemonių. Jūs plačiau kalbėjote apie neharmonizuotas priemonės, būtent dėl jų kyla daugiau sunkumų. Kai kurios valstybės narės tam tikroms produktų e, e, grupėms buvo e, rasti atskiri sprendimai. Pavyzdžiui, Belgijoje, Prancūzijoje, Latvijoje buvo rasti atskiri nacionaliniai sprendimai dėl popieriaus, kai kurios medžiagos, kai kuriuose valstybėse narėse buvo uždraustos, kitos ne. Uh, Ir čia, ko gero, reikėtų vadovautis abipusio pripažinimo principu. Praėjusią savaitę e, girdėjau, kad abipusio pripažinimo principo nepakanka. Nežinau, ar tai tiesa ar ne. Gal komisija galėtų išsakyti savo požiūrį šiuo klausimu. Jeigu dabartinė sistema nepasiteisina, Kila klausimas, ką daryti su e, e, tomis 13 produktų grupių, kurios dar yra neharmonizuotos. Ar jas reikėtų harmonizuoti, jeigu taip, kam reikėtų teikti prioritetą, gal komisija galėtų pakomentuoti. E, jau dabar taikomos kai kurios nacionalinės priemonės. Pavyzdžiui, Vokietijoje rizikos vertinimo institutas pateikė savo rekomendacijas dėl tam tikrų mineralų įtraukimo koks yra komisijos požiūris. Mums svarbu, kad būtų rastas e, praktinis sprendimas, kad nebūtų perlenkta lasda. Pasiūlymas dėl plastiko yra e, iš tikrųjų labai sudėtingas, jį būtų sunku praktikoje įgyvendinti. E, mūsų pasiūlymuose reikėtų atsižvelgti naujausius turimus duomenis. Reikėtų pagalvoti apie tai, kokio, kokių medžiagų yra pakuočių sudėtyje ir kokią riziką jos kelia. Ir e, dar vienas pasiūlymas, pateiksiu pakeitimą šiam pranešimui. Ryč. E, į ryč mokslininkų, į ryč duomenis reikėtų labiau atsižvelgti. Uh, E, gaminant pakuotės reikėtų gairių tam tikroms produktų grupėms, taip pat reikia atsižvelgti ir į nano medžiagas. E, kai kurie produktai, kai kurios medžiagos gali būti užtarštos, tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Ir taip pat reikėtų kurti geresnę stebėsenos sistemą ir maistui, ir pašarams. Pane Šaldelmoza taip pat sakė, ir aš tam pritariu, kad viską reikia suderinti ir su žiedinė ekonomika. Tai tikrai nebus taip paprasta, ypač kalbant apie spalvotą spausdinimą. Baigdama dar kartą dėkoju, dėkoju pranešėjai ir noriu pasakyti, kad patiksiu keletą pakeitimų. Ačiū. Dėkoju, ponia Jatanmakė, kitą kalbėtą, ar ji čia? Dėkoju, pane pirmininkė. Štai pat norėčiau padėkoti, kaip ir ankstesnė kalbėtoja pranešėjai, su ponės Kaldemuzė bendradarbiauti buvo puiku, kaip ir su kitais, kaip ir su šešėliniais pranešėjais. E, norėčiau pasakyti, kad e, retai žmonės sutarė taip labai, kaip šiuo atveju, kai sutarimas buvo tikrai platus. Be abejo, harmonizavimas yra būtinas, kalbant apie medžiagas besiliežinčias su maistu. Visi sutarėm dėl to, kad tai būtų puikus žingsnis. Kontekstas bendras yra pakankamai komplikuotas, kalbant apie šias medžiagas. Jos įvairios, jos reaguoja tarpusavį su maistu, jos gali turėti poveikio sveikatai ir tas poveikis, sakoma, nuolatos auga, tai turime atsižvelgti į šį aspektą, primdami sprendimus. Kai dėl galimų implikacijų ir poveikio vertinimų reikia pasakyti, kad ši informacija nebūtinai pasiekia visas suinteresuotas pusės ir mes turėtume čia elgtis aktyviau. Mes turėtume turėti pakankamai mokslinės informacijos, kurią galėtume remtis vertinant šį reglamentą, kad dėl testavimo metodų ir pakankamų išteklių kontroliai atlikti, kaip įgyvenimo šis pranešimas be abejo, tų išteklių turėtų būti daugiau. E, tas reglamentas neturės prasmės, jeigu neturėsime bendro metodo kontroliuoti, kaip tas metodas ir kaip tas reglamentas jis yra įgyvendinamas. Kenkiančios medžiagos yra tik dalis tos cheminės pusės. Tai yra didžiulis iššūkis. Mes turime ar e, vertinti taip pat ir kitas cheminės medžiagas, kurios e, šiuo atveju patenka į mūsų diskusijų sritį. Kai dėl ryč teisės aktų ir besiliečiančių su maistų medžiagų, dar reikia daug ką nuveikti, kad galėtume tinkamai kombinuoti tarpusavyties tuos du dokumentus. Kai kurių medžiagų toksiškumas, galimas toksiškumas, mums taip pat yra didžiulė užduotis. E, tuo labiau siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos, turime sumažinti um, skaičių tų medžiagų, kurios kenkia sveikatai. Pritariu savireguliacijai, kurią galėtų taikyti pramonės sektorius. Tai yra efektyvus kelias, tai galėtų sumažinti riziką sveikatai. Tačiau savireguliacija negali pakeisti nepriklausomų tyrimų. Abu šie dalykai turi egzistuoti, turi tinkamai veikti ir bendradarbiavimo mechanizmas. Ačiū pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams. Dėkoju. Ačiū. Ponas Ek. Mr. Eck, please. No. Okay, then we go. Ne, ponas Sek, regisi, nekalbės. Ponas Hoislinger. Ja, liebe Kollegen. Taip, ačiū, mėly kolegos. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Nekartą buvome susitikę. Šadilmoze pranešimas yra puikus pagrindas tolimesnėms diskusijoms bet kokiu atveju sutarėme dėl to, kad ES reikia geresnės harmonizacijos, dėl to neverta nediskutuoti. EFSA e, turėtų turėti daugiau pajėgumų tam, kad ji mums galėtų geriau padėti. Tai irgi yra būtina tam, kad EFSA galėtų geriau atlikti savo darbą. Neneikime, kad yra tokių problemų kaip importas iš trečiųjų šalių. Kai yra importuojami produktai iš trečių šalių, yra būtina, kad būtų laikomas tokių pat standartų kaip ir ES dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų. Svarbu, kad um, maisto produktai nebūtų užteršiami kenksmingomis medžiagomis iš pakuotės. Uh, Su to būtina kovoti. Taip pat būtina harmonizuoti taisyklės. Pavyzdžiui, būtų keista, jeigu kažkokią medžiagą būtų draudžiama naudoti gaminant e, vaikams skirtus žaislus, bet būtų galima ją naudoti pakuotėse. Tai būtų keista. Dar norėčiau paminėti ir atliekų problemą. Taip, daug kalbame apie žiedinę ekonomiką. Kyla konfliktų, bet mes vis tiek turime pabandyti pasiekti, kad didžiausias, kad kiek įmanoma didesnis atliekų kiekis būtų perdirbamas. Dar viena problema, dar viena tema tai yra nano medžiagos E, dažymo medžiagos ir įvairių chemikalų kokteilis, kuris gali būti aptinkamas pakuotėse. Būtina taip pat užtikrinti e, didesnį nuseklumą tarp REACH ir teisės aktų, kurie reglamentuoja e, ženklinimą ar pakuotės. Kaip jau sakiau, manau, kad pranešimas yra tikrai geras, laiko parengti jam buvo nedaug. Bet manau, kad dabar Europos parlamentas tikrai turi galimybę pateikti gerą nuomonę. Ačiū. Thank you, and the next is Mr. Pet. Dėkuoju toliau, ponė Pedičinį. Dėkuoju Pirmiausia, aš norėčiau pakomentuoti, ką girdėjau. Kai žaliai teigia, jog reikia būti griežtiems, e, kovoti su endokrininė sistema artančiomis medžiagomis, tai čia reikėtų šitą priminti, bet aš jau apie tai nekalbėsiu. Tiek to. Taigi dėkoju Šaldemozai, dėkoju pirmininkui. Mes iš tiesų norėtume kreipti dėmesį apie tas su maistu besiliečiančias medžiagas, popierių plastiką arba taip pat e, e, įvairius įrengimus ir prietaisus. Mes e, nenorėtume, kad tos žalingos medžiagos galėtų migruoti gamybos metu arba, pavyzdžiui, kitų etapų, kai medžiagos galėtų migruoti atsitiktinai. Tuo požiūriu svarbu mm, reglamentuoti medžiagas jau to žiedinės ekonomikos kontekste. Kalbėkime ir apie cheminės medžiagas. Mes visiškai pritarėme, kad žalingos medžiagos turėtų būti e, išbrauktos iš cheminių medžiagų e, reglamento, bet taip pat ir cheminių medžiagų sąrašo. Mes norime, kad būtų e, privalomai įvesti in vitro diagnostiniai tyrimai. Mes manome, kad svarbu e, sieti tiek žalingumą, tiek žmonių sveikatą. Į tai reikia atsižvelgti vertinant tą kontakto laikotarpį, per kurį tos medžiagos gali liesti su žmogumi, su maistu. Todėl tuo požiūriu keliu klausimą, ar mes galėtume kalbėti apie analoginius kriterijus e, toms su maistu besiliečiančioms medžiagoms. Nepritariu, kad reikia didinti EFSOS biudžetą. Mes ne vieną kartą kritikavome šitą agentūrą dėl jos neskaidraus darbo. Piliečiams reikia skaidrumo, jiems reikia suprasti, ar mes dirbame jų e, interesui. Ir tuo požiūriu EFSA pasitvirtino kaip netinkama agentūra. Dėkuoju toliau, ponė Dornado. Ačiū pirmininkė. Mūsų kolegos ataskaita išryškina tikrai ne vieną svarbią problemą, už tai aš dėkoju. Esu įsitikinusi, kad šios ryties reglamentavimas yra mm, reikalingas vidaus rinkos funkcionavimui ir jo disbalansų išvengimui. Tačiau procesas turėtų būti nukreiptas į viršų, numatant aiškius konkrečius kriterijus ir Čia mes nekalbame apie kažkokius atsitiktinius, bet kasdieninius pavojus, nes e, nuolat yra tas kontaktas su tam tikromis medžiagomis ir tai vyksta per visą gyvenimą. Todėl e, turime išlikti budrus. Taip pat man patiko, kad e, ataskaitoje kalbama apie EFSOS prievolė analizuoti rizikas. Tačiau čia turiu du pastebėjimus. Pirmiausia, dėl šeštosios dalies. Jūs teisingai pastebėte, kad kokios yra rizikos vertinimo išlaidos ir reikalaujate visus biudžeto padidinimo. Tai tiesa, mes negalime kalbėti apie veiksmingą e, Europos agentūrą, jeigu jinai neturi reikalingų priemonių. Tuo pačiu metu jūs pastebėjote, kad nacionaliniu lygiu yra nemažai e, tobulinimo galimybės, kaip taikyti šitą reglamentą. Todėl mes e, e, norėtume, kad nacionalinių agentūrų sprendimai prisidėtų tiek prie stebėsinos, tiek prie e, kontrolės. Numatant, aišku, bendresnė ir e, svarbesnė bendra procedūra. Toliau kova su endokrinė sistema ardančiomis medžiagomis, tai čia irgi galima išplėsti šių medžiagų kategoriją. Dažnai apie tai kalbame, tačiau e, todėl, kad ta tema yra bendra daugeliu sričių, todėl reikia įvertinti tiek rizikos vertinimo kriterijus, tiek e, sustiprinti e, maisto saugos priemonės. Nes šios endokrininę medžiagą ardančios sistemos e, neeliminuotos iš mūsų aplinkos turės neigiamos įtakos mūsų piliečių gyvenime. Dėkoju. Baigime mūsų tą pirmąjį raundą. Periname prie antro. Dabar komiteto nariams sutikiamas žodis. Boilan. Puikios diskusijos su maistu besiliečiančios medžiagos tikrai nusipelno daug dėmesio. Tuo tarpu to pasigendame žiniasklaidoje. Taigi, privalu reglamentuoti šitas medžiagas, ypač tuo metu, jeigu mes e, suvokime, kaip e, tos medžiagos liečiasi su maistu. Čia yra įvairių cheminių medžiagų, kurios liečiasi su. Paprastai daroma prielaida, kad pakuotės yra saugios, taikomi aukščiausi standartai. Tuo tarpu mes matome, kad sistema nėra kontroliuojama, kad yra daug medžiagų, kurios apskritai nėra reglamentuotos, turiuomenį medžiagas, kurios besiličia su maistu, todėl reikia daugiau vienodumo, o taip pat saugos reikalavimai nevienodi. Ir jie nevienodai įgyvendinami. Es teisės aktai teigia, kad šitos maisto besiličiančios medžiagos turėtų apimti tik tai žalingas žmogaus sveikatais medžiagais ir ne, jas neturi būti įtrauktos tos medžiagos, dėl kurių yra abejonių. Bet yra įrodymų, kad e, dabar e, kontaktai su, su maistu besiliečiančiomis medžiagomis yra gerokai didesni nei buvo manyta anksčiau. O ypač tiems produktams, kurie yra e, ilga, kurie ilgą laiką praleidžia priekystaliuose ir yra ne, neperkami. Todėl turime nepamiršti taip pat ir kūdikių ir mažų vaikų ir kalbėti apie tų medžiagų, cheminių medžiagų poveikį jiems. Todėl peržvelgiant dabartinę es teisyną turime įvertinti riziką, kuri keliama ypač mažiesiems, mūsų mažiesiems piliečiams. Prancūzijos aplinkosaugos ministras apkaltinau komisijos narį, kad jisai atsisako paviešinti e, pranešimą apie endokrinę sistemą sardančias medžiagas. Nepamirškime, kad e, yra procedūra vėluoja ir e, nepaisant to aš labai norėčiau, kad mums būtų paaiškinta, kodėl komisija uh, nepaviešina šitos informacijos. Pane Grostet, be abejo, pane pirmininkė, svarbu, kad tų taisyklių gyvenimas būtų harmonizuotas. E, kai kurios cheminės medžiagos patenka į tas medžiagas, kurios liečiasi maisto produktais. Noriu pasveikinti pranešėją atlikusią puikų darbą. Gaila, kad, ties, kad iš tų 17 medžiagų įtrauktų į reglamento sąrašą tik keturi yra tokie, kurie taikomos ES taisyklės reikalavimai. Tai yra pritrenkiantis dalykas, jo labai žinoma, kad kyla tam tikro pavojus visuomenės veikatai. Daug kas buvo kalbėta apie popierių, kartoną, apie rašalą, aš norėčiau apie plastiką užsiminti. Ir norėčiau, be abejo, Taip pat norėčiau susijęti šią medžiagą ir su endokrininė sistema ardytojais. E, kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad norima e, aiškiai išdėstyti, kokia sudėtis plastiko, kuris liečiasi su maistu, yra priimtina, tačiau, kaip jau sakau, man atrodo, tai yra būtinas dalykas. Tačiau, kad galėtume pasiekti šį tikslą, nereikėtų uh, turėti kažkokių specifinių taisyklių susijusių endokrininės sistemos ardytojais. Jų yra daugelį šių produktų. Tad mes nekantriai laukiame, kad Europos komisija mums pateiktų savo dokumentą, kurį pažadėjau pateikti iki vasaros. Dešimtasis paragrafas kolegės Kaldemos pranešime. Ten pagristai džiaugiamasi tuo, kad bus mažinamos ribinės vertės dėl bisfenolio A kurio yra pakuotėse ir plastikiniuose induose. Tačiau pranešime be kita ko sakoma, kad ši riba nebus taikoma visoms medžiagoms, kurios liečiasi su maistu. Juk žinome, kokią rimtą riziką bisfenolis A kelia. Tai yra endokrininės sistemos vienas iš ardytojų. Norėčiau pasakyti, kad Prancūzijoje nuo sausio 2015 metų šią medžiagą draudžiama vartoti bet kokiose pakuotėse, kurios liečiasi su maistu. Tad yra tam tikro nenuoseklumo norima kalbėti apie visus e, e, produktus ir pakuotės, kurios liečiasi su maistu, tačiau dar neturime taisyklių dėl endokrininės sistemos ardytojų. Tad pritariu pranešėjos pozicijai, manau, kad reikia peržiūrėti dabar galiojančias teisinės taisyklės, tačiau reikėtų tai daryti atsižvelgiant į naujas taisyklės, kurias priimsime dėl medžiagų susijusių su poveikiu endokrininiai sveikatai. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat e, labai džiugiuosi, sako ponė Melior, kad galime diskutuoti dabar apie tas e, medžiagas, kurios gali patekti mūsų maisto produktus. Taigi tikrai svarbu tam rasti laiko, apie tai pakalbėti. Noriu padėkoti pranešėjai Šadelmozė už jos pranešimą. Manau, kad patys svarbiausi dalykai jau yra įtraukti pranešimą. Dėl to, ką sakė kiti kolegos, tikrai tam pritariu. iš 17 e, medžiagų, e, FC medžiagų kol kas harmonizuotos tik 13. Ir iš tikrųjų būtina harmonizuoti tas medžiagas, nes taip gali padėti užtikrinti geresnę kontrolę. Taip pat dėl abipusio pripažinimo principo. Šiuo metu jo nesilaikoma. Jeigu jo būtų laikomasi, tai tuomet būtų vėlgi lengviau atlikti kontrolę. Dėl visų šių priežasčių, tai aš e, tikrai sakau, kad reikia harmonizavimo. Kiti kolegos minėjo, kad viena vertus yra EFSA, o antra vertus ryčio agentūra. Ir ši agentūra turi paskelbti savo sprendimą dėl tam tikrų medžiagų, ar jos tinkamos pakuotėms ar ne. Šios abi agentūros turi bendradarbiauti tarpusavyje. Viena agentūra negali dirbti be kitos. Turėtumėm pagalvoti apie tai, kaip galima būtų paskatinti šias dvi agentūras bendradarbiauti. Reikia tinkamai paskirsit ir lėšas. Aš baigdama dar kartą dėkoju pranešėjai. Esu įstikinusi, kad galų gale pasieksime gerą bendrą rezultatą. Ačiū, kolega Fielner. Dėkuoju už labai gerą pranešimą. Mūsų vienai rinkai tikrai labai svarbu turėti vienodas taisyklės reglamentuojančias maistų besiliečiančias medžiagas, kaip šiandien girdėjome, iš tų 17 įtrauktų į sąrašą reglamentuojamos tik tai keturios. Nuėdamas į detalės noriu pabrėžti, kad svarbu pakalbėti apie popierių. Dabar turimos žinios leidžia teikti, kad e, mums reikia išlaikyti balansą tarp e, tų medžiagų perdirimo žiedinės ekonomikos Dar noriu pakalbėti apie tą koktelio efektą. Taip, EFSOS vaidmo aiškus. Žinome, ką jinai turi daryti. Jinai taip pat turėtų atsižvelgti ir į koktelio efektą, rengdama saugumo reikalavimus. Tačiau šita savoka nevienodai suprantama ir nėra aiškaus apibrėžimo. kai kas apibrėžimą naudoja žinomoms medžiagoms, ir e, naudojant atsargumo principą, kuo naudojasi beje ir EFSA. Tai čia yra nemažas nemaža e, saugų, saugos marža atsižvelgti į e, tą koktelio efektą, tačiau tik tai reikia ją patikslintą savoką. Viena Vienas dalykas yra patvirtinti taisyklės, kitas priversti valstybės jų laikytis. Šiandien vyksta diskusijos dėl bisfenolio A. Žinome, kokios yra ribos, bet žiūrėkime, kad valstybės elgesi visiškai savavališkai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra priimti įstatymai, kurie pažydžia vidaus rinkos taisyklės. Komisija turi būti griežta. Pasakyti, kad privaloma įgyvendyti visus numatytas taisyklės. Jeigu dabar to nepadarysime, tai kažin ar nauji teisės aktai išspręs problemas. Nepamirškime ir iš šito aspekto. Jau dabar, jau tose srityse, kur taisyklės galioja, reikia, kad komisija priverstų visas valstybės tų taisyklių valstybių laikytis. Dabar suteiksim žodį komisijai, kad komisijos atstovai galėtų sureaguoti išsakytas pastabas. Mm, man dar, atrodo, turime darbo tarkėje vieną klausimą, tad kvieščiau Europos komisijos atstovus kalbėti trumpai, nedaugiau 3-4 minučių. Ponas Iglesijas pasisakys Europos komisijos vardu. Žodis jums. Pone Iglesijas. Ačiū. Europos komisija norėtų padėkoti už iniciatyvą ir atliktą studiją, kuri be abejo prisidės prie to, kad būtų galima papildyti situacijos vaizdą. Kaip žinia, Europos komisija baigia renkti studiją, kurios tikslas yra apžvelgti situaciją analizuoti nacionalinės priemonės ir medžiagų besiečiančių su maistu vartojimą. Stengiamasi numatyti priemonės harmonizuotas ES lygmenių įvertinus e, kol kas neharmonizuotų medžiagų naudojimą ir harmonizuotų medžiagų vartojimą valstybėse narėse. Taigi, šiandien išgirtote atliktos studijos rezultatus Tai mums padės susidaryti aiškesnį vaizdą. Žinote ir jūs to būdu daugiau apie problemas. Mes tuo būdu galėsime atlikti analizę ir išsiaiškinti, kokius žingsnius, jeigu jų reikia, turime žengti šioje srityje, atlikdami ES harmonizavimą mūsų turimoje srityje sulaukėme iš pramonės atstovų daug prašymų priimti priemonės, kurios palengvintų padėtį bendroje rinkoje. Tačiau mes žinome, kad teisės aktai turi būti proporcingi siekiamiems tikslams, būtina taip pat laikyti subsidiarumo principo. Dabartinė padėtis yra labai sudėtinga, techninių požiūrių pirmiausia, kaip rodo ir šios dienos diskusija. Todėl nebus kažkokių labai lengvų ir paprastų sprendimų. Kai dėl plastiko situacija labai aiškiai rodo, kokia sudėtinga yra padėtis. E, sunku rasti kokį nors harmonizavimą, kuris būtų taikomas visoms medžiagoms. E, sunku pramoniai prie jų tų reikalavimų prisitaikyti. Taip pat reikėtų numatyti komisijai tam tikrą leidimų sistemą. Svarbu tinkamai įvertinti, ar reikia tokių procedūrų ES lygmenių alternatyvų sprendimai dabartiniai sistemai taip pat turėtų būti e, tinkamai vertinami, kad būtų galima užtikrinti maisto saugumą ir kitus numatytus principus ir jų gyvendinimą. Kai dėl endokrininės sistemos sardytojų kol kas atsakymų iš šios klausimus neturiu, tačiau, kaip jau sakiau, komisija dirba, ieškodama geriausių sprendimų šiam sektoriui, kurio problemas, manau, neblogai visi žinome. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, o dabar norėčiau vėl suteikti žodį pranešėjai, kad galėtų per minutę maždaug apibendrinti diskusiją. Dėkoju. Labai trumpai. Noriu padėkoti visiems už pateiktus puikius komentarus. Jūs minėjote, kad mums reikalingos specifinės priemonės, kad mums reikalinga daugiau harmonizavimo. Na, iš tikrųjų, mes turime peržvelgti cheminės medžiagas ir taip pat endokrininės sistemos ardytojus. Aš manau, kad mums pavyks pasiekti reikiamą daugumą balsavimo metu. Dėkoju. Ačiū. Sako pirmininkas. Linkime sėkmingo darbo su šiliniais pranešėjais šiuo klausimu. Birželio antrą dieną yra pakeitimų teikimo terminas, balsuosime Envi. Virž... Liepos 11-12 ir plenarinėje sesijoje balsuosime spalio mėnesį. Dar turėsime pasitikrinti, ar tas grafikas nesikeis. Ačiū visiems už indėlį į diskusiją. Ir dabar Greitai pereisime prie paskutinio šios dienos darbo tvarkės klausimo. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį leidimas pateikti rinkai genetiškai modifikuotus gvazdikus. Turime keletą bendra pranešėjų, jie ir pradės diskusiją. Laiko turime tikrai labai labai mažai. Vertimos baigsis už keletų minučių, tad kviešiau neilgiau kaip dvi minutės pasakyti kiekvieną pranešėją, ponas Tas kalbės pirmas. Dėkoju. Labai trumpai. E, kol, kol dar vertimas yra, kalbėsiu olandiškai. Mes su savo kolegomis Balas Boilan, Evi ir Petikaitė ne pirmą kartą keliam šį klausimą. Tai yra kukurūzų ir genetiškai modifikuotų gvazdikų tiekimas rinkai. Kai dėl gėlių tik 11 valstybių narių atstovaujančių 36 procentams gyventojų pasitakė už šių gėlių importavimą. Pagal EFSA šių augalų sieklos kartais yra naudojamos tam tikrai kultūrai, tačiau EFSA netliko tyrimo dėl šių augalų poveikio kitiems augalams. Ar tai aš internete ieškau pats informacijos ir radau visą eilę receptų, kur šios gėlės sėklos gali būti panaudotos. Vieni receptai įspėja apie genetiškai modifikuotų e, augalų vartojimą, kiti ne. Taip pat sakoma, kad šio augalų žiedadulkis gali pasklisti ir sukelti pavojų. Manau, kad pareikštas prieštaravimas yra teisingas ir manau, kad nepakankamai buvo atsižvelgta į sveikatos apsaugą. Kai dėl kukurūzų galime remtis tais pačiais argumentais, kuriuos jau esame išsakę. Paprasčiausiai kontekstas šiek tiek pasikeitė, nes nulatinis komitetas e, atsakingas už augalus ir fitosanitarinis komitetas nesusitarė dėl glifosatų ir šio tipo kukurūzai yra atsparus glifosatams. Ir manau, kad dabartinis politinis kontekstas yra toks, kad valstybės narės pačios nesugeba susitarti dėl glifosato tolesnio naudojimo ar naudojimo uždraudimo. Ir manau, kad kol kas šių kukurūzų importuoti nereikėtų. Ačiū. Dėkoju. Kolega Balas. Labai trumpai, nes svarbiausius dalykus pasakė kolega Bart Stasin. Netaug ką bereikia ir pridėti. Gvazdikai. Apie juos galima pasakyti tai, kad problema yra ta pati. Tiesiog žiedadulkės gali pasklisti, tai yra ta problema, kuri yra pripažinta, tai turės neišvengiamą poveikį kitiems augalams. EFSOS pozicija kol kas e, nėra aiški ir aš manau, kad tas aspektas, apie kurį kalba EFSA, yra ypač svarbus. Dėl kukurūzų. Glifosatų klausimas. Situacija tikrai neįlinė. Europos parlamentas e, balsavo šiuo klausimu, komisijoje diskutuojama dėl to, kiek laiko dar glifosatas bus parduodamas, tačiau tikslas yra pamažu jo atsisakyti. Ir šiandien parduodami kukurūzai dėja nėra kažkas atskiro nuo šios problemos. Ir kaip galėtume manyti, kad ateityje taip nebus. Jeigu leisim importuoti tuos kukurūzus, tai būtų prieštaravimas tam, dėl ko buvo susitarta kol kas. Ir Mes manome, kad šis importas keltų daug problemų, juo labiau, kad e, tai, kas buvo sakytina apie kvazdikus, tinka ir šie, šitiems kukurūzams. Dėkoju. Ačiū, kolegė Boilan. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad dauguma frakcijų pritarė šiai rezoliucijai, o tai aiškiai rodo, kokį susirūpinimą jaučia, panašus susirūpinimą jaučia įvairios politinės pakraipos frakcijos, kalbant apie genetiškai modifikuotus produktus. E, mes balsavome šiame komitete, tai yra penktas ar šeštas atmetimas, kai dabar siūloma e, pakeisti situaciją ir netraktuoti genetiškai modifikuotų produktų taip, kaip tas buvo daroma iki šiol. Taigi mes Matome, kad yra norima labai rimtai spręsti šį klausimą. E, Europos parlamentarai atmetė siūlomas nuostatas. Leidimų išduoti, manau, nereikėtų. Kvalifikuota balsų dauguma valstybės narės, tikėkime, priims reikiamą sprendimą. Europos parlamentas neturėtų tokiam siūlymui parodyti savo paramos. Vėlgi mes kalbame atmetimą kuris susijęs yra su gvazdikais ir e, kukurūzais. Ir taip pat yra susijęs su glifosato klausimu. Turime atsižvelgti į tai, kokia leidimų sistema dabar yra galiojanti ir, atsi, ir EFSA vertinimui taip pat yra svarbus. Komisija remiasi EFSOS sprendimais, e, pesticidai tebėra problema, ES piliečiai nori, kad jų būtų naudojama mažiau. Būtina atsižvelgti atliktas studijas į tai, kas parašyta ES teisės aktuose, teikti tinkamą informaciją vartotojui. E, mes raginame Europos komisiją peržiūrėti savo požiūrį genetiškai modifikuotus produktus ir glifosatų vartojimą bei leidimų uždavimą jiems. Ačiū. Dėkoju, kolegė Evi. Dėkoju pirmininkė. Buvo išdėstyti rimti argumentai, juos išsakė kolegos ir juos galiu palaikyti. Bet aš dar norėčiau paminėti kitą dalyką, kuris e, siejasi su šio leidimo išdavimo demokratiškumu. Reikia taip pat e, pažiūrėti, kas vyksta techniniuose komitetuose, darbo grupėse, kurie irgi išreiškia savo nuomonę. Ir nepaisant to, Europos komisija e, leidimą išduoda savarankiškai. Kolegos kalbėjo apie 715 metų reglamento keitimus susijusius su e, kelių transporto e, reikalavimais. Tačiau, nepaisant to, mes turime reikalauti, kad Europos komisija e, sprendimų neprimtų savarankiškai. To kviečiu, e, kviečiu kolegas palaikyti taip pat tokią poziciją ir kad mes patvirtume tokį demokratišką poziciją ir gintume piliečių poziciją, nuomonę. From... Dėkoju toliau dvi frakcijos, kurios pasirašė prieštaravimą nuomonę dėl Ajan. Iš tiesų, diskusija ne dėl to, ar mums patinka GMO ar ne. Procedūra apibriešta, parlamentas turi veikti jeigu komisija nesilaiko teisės aktų, dėl kurios mes patys apsisprendėme ir kurią įgyvendiname. Arba kitu atveju, jeigu komisija nesilaiko mokslinių e, įrodymų. Čia nediskutuojame apie glifosadus, bet apie tai, ar komisija laikosi taisyklių. Tai ar komisija pateikė kokius nors argumentus, rimtus argumentus kad apsigintų. Negirdėjau nei vieno. Ar komisija įrodė, kad jinai laikosi mokslinių įrodymų? Sakyčiau, kad ne. E, mes skyrėme EFSA tapti mūsų tuo moksliniu institutu. Ir EFSA priejo išvados, kad 15, gruodžio 15 dieną šitų e, genetiškai modifikuotų produktų platimas neturėtų e, sukelti žalingų pasiekmių. Tokia buvo patvirtinta nuomonė. Aš girdėjau, ką kalbėjo ponas Tas apie jo paaišką internete. Tačiau turiu paminėti ir kitą dalyką. Jeigu mes paskyrėme kažkokią agentūrą būti mūsų e, mokslo patarėjų, tai turime ir laikytis tos nuomonės. Kiti argumentai mums yra neprimtini. Suprantu, kad daugelis kolegų balsuos prieš e, reglamentą, bet e, mes juk balsavome už grėmo moratoriumą. Susta, moratoriumo sustabdymą. Dėkuoju ir toliau paskutinis žodis Haitematė. Dėkoju Aldė, mes irgi apie tai diskutavome. Bandėme pragmatiškai viską pažvelgti. Išvelgėme šitiem prieštaravimas dvi skirtingas priežastis. Pirmoji. Norime sabotuoti e, leidimų išdavimo procedūrą, nes komisija nesutikė valstybėms narėms daugiau įtaikos ir panašu, kad e, kai kurios politinės partijos įniršo ir dėl to nori paspausti Europos komisiją parengti naują pasiūlymą. Mes tokios logikos nesilaikysime. Antroji priežastis mūsų manimo yra ta. Kai kurie tiesiog nenori GMO ir net nepaisant to, kad moksliniai įrodymai ir teigia, jog nėra jokio pavojaus nei augalams, nei gyvūnams nei žmonėms. Nepaisant to vis tiek tam prieštaraujama. Todėl mes ir nusprendėme pasiremti nepriklausomą e, tyrimo instituciją EFSA, kuri pasakytų, kur yra tiesa. Ir norėjome, kad mūsų politinės diskusijos būtų pagristos moksliniais įrodymais, o ne naršymo internete rezultatais. Tam buvo skirtas mūsų mandatas SEFSAI. Ir dabar labai įdomu matyti, kad iš tiesų viskas sukasi ne apie glifosidus arba sėklas, jeigu pavyzdžiui vieni glifocidai nėra tokie žalingi kaip kiti. Ir jeigu mes norime veikti šioje srityje, turime laikytis atsargumo principo. Yra ir kitų variantų, bet kurie irgi padidins CO2 emisijas ir atneš daugiau žalos gamtai. Taigi mes to nepalaikysime. Thank you. And finally, I would like to give the floor to the Commission. Žodis Europos komisijos atstovai, prašau. Thank you very much, Mr. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamento nariams. Mes atidžiai išklausėme jūsų komentarus. Visų pirma, norėčiau jūs patikinti, kad Europos komisija iš tikrųjų neviršijo e, savo įgyvendinimo įgaliojimų. Noriu pabrėžti, kad bazinėme teisės akte yra numatyti mums e, įgaliojimai ir mes jų neviršėme. Nėra jokių priežasčių atsimti šios pasiūlymus. E, jūs svarstėte, ar mes viršėme savo įgaliojimus ir pasakysiu, kad mes jų neviršėme. Dabar dėl kai kurių komentarų turinio. and genetic modification uh, changes only the color. However, it is true it is a GM flower. Uh,